labai griežtai tvarkyti su laiku. Goed, iedereen heeft een plaats gevonden. Visi jau atrodo atsisėdo. Tema kitos sesijos - žmogaus teisės visiems. Europos e, neįgaliųjų teisų strategija 20-30 metai. Labai ilgas norinčių kalbėti sąrašas. Aš su pirmininkė Hunte Anke e, moderuosiu šią sesiją. Ji yra Europos negalių forumo vykdomo komiteto e, vadovė. Norėčiau paprašyti dar kartą visų dėmesio tiksliau vykdomojo komiteto narė yra Gunta Anka. E, praeitą savaitę didelė dauguma balsų buvo patvirtinta Europos e, Sąjungos e, strategija dėl negalios. Ji apima aštuonias skirtingas temas. E, tai yra prioritetai mūsų dėl prieinamumo, įtraukimo, lygybės, darbo, švietimo, mokymo, socialinės apsaugos, sveikatos ir išorės santykių. Kitaip tariant, e, reikia palaikyti kontaktus su išoriniu pasauliu. Taigi tokie aštuoni prioritetai patvirtinti toje strategijoje. E, pranešimas, e, dėl kurio balsavome praeitą savaitę, yra labai platus ir mes dirbome su neįgaliųjų formų, e, neregių asociacija, taip pat asociacija jungianti žmonės turinčius sutrikimų dėl autizmo, psichinių, psichinės negalios ir mes rengėme pranešimą iš tikrųjų su jumis. E, dėkoju Jums už Jūsų indėlį. Dabar turime tekstą, jis yra labai platus. Norėčiau padėkoti visiems skirtingoms parlamento frakcijoms, kurios labai svarbių darbų prisidėjo. Ir e, tas dokumentas tikrai nerinks dulkių, kur nors padėtas ant lentynos. Reikia, kad valstybės narės ir komisija dirbtų. Mes turime pradėti savo darbus ir e, dirbti, kad įtvirtintume lygias teisės, nes matome, kad dažnai žmonės su negale susiduria su įvairiausiamis kliūtimis. E, šis pranešimas E, reikalauja, kad jūs pateiktumėte pasiūlymus, rekomendacijas. Ir reikia, kad tokiu būdu mes e, mūsų ketinimus paverstume kasdienio gyvenimo dalimi. E, šį pranešimą, kaip sakiau, patvirtino Europos parlamentas, jis skirtas žmonėms su negale. Jame yra visas sąrašas labai naudingų pasiūlymų ir reikia kad ir jūs prisidėtumėte prie jo gyvenimo, nes vienas dokumentas nieko nepakeis. Komisijos narė Taisen, kreipiuosi jūs, manau, kad jūs su mumis norite taip pat pasiekti pokyčių. Aš kalbėjau galbūt ilgai, bet dabar jau suteiksiu žodį mm, poniai Ankai. Ponios ir ponai. Sveiki, kolegos, bičiuliai, visi, kurie susirinkote šioje salėje šiandieną pakalbėti apie klausimus, kurie yra mums, žmonėms su negalio, nepaprastai svarbus. Man labai patinka ta frazė, kurią girdėjau, kurią išsakė ponas Tajanis Kalbame apie Europos vertybės, apie laisvę. Tuo pačiu metu kalbame ir apie konkrečias priemonės, kad vertybės, kurios yra tokios svarbios, mums taptų realybė. Realybė ne tik kažkam, bet visiems, kurie gyvena Europos Sąjungoje. Todėl šiandieną per diskusijas apie Europos strategiją dėl negalios mes norime, kad visi įsitrauktų. Turime politikų atstovų, profsąjungų atstovų, taip pat žmonių su negale atstovų. Manau, kad šis žingsnis yra žingsnis teisinga linkme. Mes pereiname prie gražių žodžių prie konkrečių veiksmų. Tokių veiksmų, kurie pasijaus ne tik kažkur Briuselio Europos Sąjungos lygmenių, bet e, pereisime prie tokių konkrečių žingsnių, kuriuos pajusime ir savo šalyse. Belgija yra viena iš valstybių narių. Čia e, tikimės e, kažkas pasikeis, bet taip pat ir, pavyzdžiui, mano šalyje Latvijoje tik dialogas gerai struktūrizuotas, e, kuriame dalyvaus e, kiekviena, organi visos organizacijos, ar europinės, ar regioninės, ar nacionalinės, ir jos galės e, dalyvauti laisvai, išsisakyti, tada mes pakeisime politiką ir atsižvelgsime tokiu būdu į žmonių su negali interesus. Aš manau, kad toks dialogas leis mums užtikrinti, kad Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvencija iš tikrųjų bus įgyvendinta, ne tik ratifikuota, ne tik uh, pasirašyta ir padėta ant lentynos, bet kad tikrai ji bus įgyvendinta ir žmonės galės gyventi pilnakraujį gyvenimą nepriklausomai, e, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena Mes neturime daug laiko ilgoms įžanginėms kalboms, dabar pereisime prie diskusijos. Labai ačiū, ponenka. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijos nariai Marijanai Taisen. Prašom. Dėkoju pirmininkiai, pirmininkės, ponios ir ponai, bičiuliai, man labai malonu lankytis šiame renginyje, ketvirtame Europos žmonių su negale parlamente. Tai yra Europos neįgalių judėjimo metų pabaiga. Prieš metus lygiai mes paminėjome dešimtasias metinės nuo to, kai buvo patvirtinta Junktinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija. Tai buvo momentas, kai išgyvenome e, pasididžiavimo jausmą, jautėmės, kad kažką pasiekėme ir tuo pačiu metu buvo patvirtinta e, Europos Sąjungoje E, atitinkamas sutartis ir į Europos sutartis. Prieš 20 metų, 97 metais mes įtraukėme nuostatas dėl žmogaus teisių ir nediskriminavimo. Ir tuo metu, prieš, prieš 20 metų buvo įsteigtas ES neįgalumo forumas. Aš norėčiau padėkoti šiam forumui. Jūsų dėka e, žmonių su negre balsas, vyrų ir moterų balsas yra girdimas aiškiai ir labai ryškiai Europos Sąjungoje. Aš e, praeitą savaitę kalbėjau per diskusijas Europos parlamente, apie tai kalbėjo Helga. Kalbėjome apie Europos strategiją dėl negalios 2010-2020 metams. Sakiau, kad iki 20 metų maždaug kas penktas europietis e, turės kokią nors negalę. Aš kalbėjau apie tai, kad iššūkiai problemos mūsų nemažėja ir mes pradeda, turime pradėti galvoti apie tai, kaip Europa įgyvendins jungtinių tautų konvenciją po 20 metų. Aš manau, kad šios dienos konferencija yra puikia galimybė mums apie tai pakalbėti. Ir įtraukiamojo pobūdžio augimas, socialinis teisingumas labai svarbu ES. Mes turime užtikrinti, kad nieko nepamirštume dėl žmonių su negale. Bent jau trys įsipareigojimai e, grindžia mūsų veiksmus. Pirmiausia, mes kartu su valstybės narėmis privalome teisiškai e, sukurti Europą, kuri atitiktų Junktinių tautų konvencijos nuostatas. Kitas dalykas, visos trys ES institucijos įsipareigojo įgyveninti Europos socialinių teisių ramsti kartu su ekonominiu ir socialiniu komitetu, regionų komitetu ir socialiniais partneriais. Tas ramstis yra įsipareigojimas užtikrinti visiems teisės vienodą traktavimą, suteikti vienodas galimybės, e, nepamirštant žmonių su negale. Trečias dalys. E, mes e, laikomės jungtinių tautų darnaus vystimosi tikslų. Ir žmonės su negale yra tiesiogiai minimi tuose tiksluose mes vadovaujamės strategiją gyventi, savo strategiją gyvendinam Junktinių tautų konvenciją. Vasario mėnesį komisija paskelbė išsame ataskaitą apie tai, ką mes iki šiol pasiekėme. Joje e, parašyta, kad žmonės su negale susiduria su e, didesniu laipsniu socialinės atskirties. 71 e, procentas toks jų nedarbo lygis tiek e, dirba žmonių Europos Sąjungoje, bet 48 procentai neįgaliųjų te dirba. E, vienas iš trijų žmonių su negale rizikuoja tapti skurdžiumi ir mes negalime leisti, kad ta situacija tęstusi. Europa, e, Europa reikia jūsų talento taip pat. Kita vertus, ES veiksmai pagėdino padėtį. Europa tampa labiau prieinama E, prieinamumo direktyva internete e, užtikrins geresnę prieigą prie interneto. Taip pat ES e, prisijungusi prie Marakešo sutarties užtikrins, kad daugiau knygų, leidinių bus prieinami. Taip pat mes viešųjų pirkimų, transporto, telekomo teisės aktuose stipriname prieinamumo aspektus ir tikiuosi, kad kitais metais mes pamatysime, kad bus uh, E, patvirtintas mano pasiūlymas dėl prieinamumo akto. Rytoj vyks tarybos susitikimas ir aš priminsiu ministrams, kad reikia tą aktą paversti realybę. Paraginsiu juos tai padaryti. Dar vienoje srityje Europa labai daug ką yra pasiekusi. Tai yra uh, E, laisvas asmenų judėjimas. Sveikatos apsaugos direktyva patvirtinta, užtikrinsime geresnį mobilumą pacientams, taip pat yra įvairūs bandomiai projektai gyvendinami, kitais metais juos įvertinsime, daugiau atsirado teisinė teisinio aiškumo dėl uh, ilgalaikės globos išmokų ir e, taip pat Erasmus Plus programą vertinsime. Ponios ir ponai, tai yra nedaug pavyzdžių, bet jie rodo, kad ES tikrai savo veiksmais sukuria papildomą vertę. Dar daug ką reikia padaryti, mes tą žinome, suprantame. Ir mes turime pradėti galvoti apie tai, kokia bus Europos strategija dėl negalios, kokie bus ateityje jos tikslai Mes e, atsižvelgėme į Jungtinių tautų komiteto e, išvadas, taip pat e, neseniai parlamentas praeitą savaitę, kaip girdėjote, patvirtino rezoliuciją, Helgas Steivens apie tai kalbėjo, mes į jos turinį atsižvelgėme ir taip pat norime atsižvelgti į jūsų nuomonę, tai labai svarbu. Ir noriu dar kartą paminėti tą šūkį nieko apie jūsų be jūsų. Jūsų žodis turi skambėti garsiai šiuose diskusijose. Me, diskusijose mes e, rengsime viešasias konsultacijas, kad išgirstume jūsų nuomonę. Ir kitais metais e, vyks metinis susitikimas dėl įtraukamo pobūčio augimo ir norėsime išgirsti jūsų nuomonę apie jį. Ir parengiamasis darbas yra labai svarbus. Mes turime pasirenkti uh, kitai komisijai, kitos komisijos darbui. Mums reikia iš esmės įvertinti Europos pasiekimus ir reikia labai aiškiai e, suvokti, ką dar turi pasiekti Europą. Nepamirškime kito labai svarbaus dalyko - mūsų biudžeto. Daugiau negu 268 tūkstančiai dalyvių su negale pasinaudojo įvairiomis priemonėmis e, iš struktūrinių formų, fondų. Taip pat mes prisidame prie pagrindinių paslaugų užtikrinimo nepriklausomam gyvenimui. Ir šiame kontekste džiaugiamės tarybos išvadomis dėl nepriklausomo gyvenimo. Ministrų taryba patvirtins rytoj galutinai tas išvadas. Diskusijos apie pinigus visuomet yra sudėtingos. Šiandieną e, matome dar daugiau sunkumų dėl to, kad Britanija išstos iš ES ir tai neigiamai paveiks ES biudžetą. Jeigu galvosime apie mūsų lėšas po 20 metų, tai man asmeniškai noriu pasakyti, kad socialinėms reikmėms neturėtume sumažinti vieno eurų, ne vienu centu finansavimo. Reikia pagerinti žmonių gyvenimą. Aš noriu tokio biudžeto, kuris investuotų į žmonės, kuris remtų Europos socialinių teisių ramstį ir kuris atitiktų Jungtinių tautų konvencijos reikalavimus. Aš tikiuosi, kad galiu pasikliauti parlamentu ir tikėtis jo paramos. Baigdama, ponios ir ponai, noriu pasakyti štai ką. Tik kartu mes visi panaikinsime kliūtis ES. Mes šiandien atėjome klausytis jūsų ir aš džiaugiuosi, kad Europos parlamento atstovai socialiniai partneriai, pilietinės visuomenės nariai e, dalyvauja šiuose diskusijose ir aš e, toliau laukiu diskusijų. Jā, un e, nākamais runātājs ir Eiropa. Dėkoju, kita kalbėtoja yra Europos parlamento neįgalumo intergrupės vicepirmininkė ponė Marijana Harkin. Ačiū. Labadiena, ponios ir ponai. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti jūs visus atvykusius į Europos parlamentą Ir norėčiau padėkoti už tai, kad šiandien čia atvykote, nes tai mums yra galimybė pasikalbėti su jumis. Bet dar svarbiau - išklausyti jūsų, to, ką jūs turite mums pasakyti. Nes aš žinau vieną dalyką. Tie, kurie neturi negalios, kurie neturi narių šeimoje, kurie turi negalę, net nelabai ir supranta, ką reiškia turėti negalę. Tai yra kasdienis nuolatinis darbas. Ir aš tą sužinojau visai neseniai. Turiu pasakyti, ir man gėda tą pripažinti, nors esu neįgalumo intergrupės vicepirmininkė, buvau ją ir praeitą kadencijoje, bet žmogus su negale, turinti judėjimo negalę, įdarbinau pirmąjį kartą tik šiais metais. Tai jauna mergina, kurią aš įdarbinau ir mes tada supratome, kaip sudėtinga judėti jai šiame mieste. Airbnb platformoje buvo reklamuojama, kad vieta, kurioje nori apsigyventi, yra prieinama neįgaliesiems, bet tai nebuvo tiesa. Tai jeigu, jeigu mes norime padėti tai jaunai merginai kad ji atvyktų į darbą į parlamente. Aš nemanau, kad be pagalbos jinai galėtų tą padaryti. Tai ši jau, jauna mergina mane ir mano darbuotojus išmokė labai vertingos pamokos. Nes nors čia atliekame puikų darbą ir aš labai džiaugiuosi, kad esu toje pačioje platformoje kaip ir komisijos narė, kurie, kuri pateikė puikių pasiūlymų ir Helga Stevens, kuri visai neseniai parengė puikią strategija dėl negalios. Visą tai tam tikrą prasme mes darome per atstumą. Ir tik kai patiri tai savo kailiu, tu supranti, ką reiškia turėti negalę. Na, aš nenoriu šiandien ilgai kalbėti apie teisės aktus, kadangi jūs tikriausiai esate apie tai jau girdėję, bet aš nenoriu sumenkinti, kaip svarbu yra užtikrinti kad neįgalumo faktorius būtų integruotas į mūsų teisės aktus, nes priešingų atveju tokie dalykai kaip Europo, Jungtinių tautų konvencijos dėl žmonių su negale teisų būtų beprasmis dokumentas. Taigi aš nenoriu sumenkinti reikšmės, bet žinau, kad apie tai kalbėjo jau kiti žmonės. Aš tiesiog norėčiau labai trumpai pakalbėti apie du dalykus. Pirmiausia, kaip vicepirmininkė, neįgalumo intergrupės vicepirmininkė, aš norėčiau pateikti kelis pavyzdžius ties, kuo mes šiuo metu dirbame. Na ir šiame kontekste aš norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti Europos neįgalumo forumui, kuris teikė paramą ir gairias bei pagalbą mūsų neįgalumo intergrupiai, suteikė mūsų darbui pagrindą ir aš asmeniškai norėčiau jiems padėkoti už jų paramą, kuri labai vertinga. Tačiau intergrupėje šiuo metu mūsų darbo tvarkės svarbiausias klausimas yra Junktinių tautų konvencijos įgyvendinimas. Ir aš žinau, kad yra kolegų iš visos Europos, bet aš tikiuosi, jūs nesupyksite, jeigu aš išryškinsiu Airiją šiuo atveju, nes aš manau, kad mes likome paskutinė šalis Europoje, kuri vis dar nėra ratifikavusi Junktinių tautų konvencijos dėl žmonių su negale teisų. Ir aš norėčiau šiandien, aš šiame parlamente kreiptis į Airiją su prašymu ratifikuoti Junktinių tautų konvenciją dėl žmonių neįgaliųjų teisų. Bet aišku, mes visi puikiai žinome, kad ratifikavimas dar nėra pats svarbiausias dalykas. Svarbiausia yra įgyvendinti ir visai neseniai, per pastarosius dviejus metus, mes gavome išvadas apie tai, kaip mums sekasi čia ES institucijose tą daryti. Ir taip pat atsižvelgdamas į tai, Europos parlamentas labai daug dirbo tam, kad užtikrintų, kad konvencija taptų prasminga, reali ir kad tai nebūtų vien tik tušti žodžiai. Tai yra istorinis momentas, nes būtent pirmąjį kartą žmogaus teisų sutarties institucija pateikė rekomendacijas Europos parlamentui. Ir aišku, dabar mūsų darbas, kaip aš ir sakiau, pasirūpinti, kad tas įgyvendinimas tęstusi. Tai yra na, labai detalūs, de, smulkios detalės, biudžetas, terminai, taip pat e, pažangos stebėsena. Tai nėra taip, kad tu tą padarai ir darbas pasibaigia. Ne, tas darbas yra testinis, nuolatinis. Ir dar vienas tikslų ar idėjų kurias mes svarstome intergrupėje, tai yra pasirūpinti, kad būtų užtikrinamas uh, laisvas judėjimas. Daugelis tai laikome savaime suprantamų dalykų, bet jeigu turi negalę, tuomet e, klausimai susijęs su asmeniais padėjėjais ir panašiai yra labai aktualūs. Ir vienas dalykas, ką mes galime padaryti ir darome šiame parlamente, tai rūpinamės, kad kai kurios mūsų programos, pavyzdžiui, Erasmus, ir dabar mes kalbame apie Europos solidarumo korpusą, kad tos programos būtų prieinamos jauniems žmonėms šiuo atveju, peržengiant per sienas. Dar keli klausimai, kuriuos mes aptarinėjame, tai yra daugiametė finansinė programa, kitaip tariant, biudžetas. Ir mes praeitą kartą tą darėme, šį kartą turime visapusiškai pasirūpinti, kad visos mūsų programos būtų, mūsų politikos kryptis būtų perleistos per neįgalumo prizmę. Aš manau, kad mes visi galime to pasiekti kitame biudžete. Ir dar mano paskutinė mintis, ką mes bandėme padaryti, tai padaryti mūsų parlamento posėdžius prieinamus. Ir aš norėčiau paminėti Helga Stevens dar kartą, nes ji parodė puikų pavyzdį. Ji mus daug ko išmokė apie tai, kaip tą būtų galima padaryti. Ir visiškai pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad šiandieną 12 val. aš kartu su Evelina Gebhardt, kuri yra Europos parlamento pirmininkė, kuri atsakinga už informacinės technologijas, mes ketiname parodyti filmą. Filmą, kurį surengė parlamento informacinių technologijų darbuotojai. Jie mums parodė, kokių pastangų jie imasi patys darbuotojai tam, kad būtų užtikrinamas skaitmenis prieinamumas jų kolegoms. Ir yra dar vienas svarbus žodis kolegos, nes kartais mes galvojame, kad žmonės su negale yra kažkur toli, kažkur ten. Bet esmė ta, kad jie yra mūsų kolegos, nes dažnai mes pamirštame vieną dalyką. Bet kas gali tapti neįgaliu bet kuriuo savo gyvenimo momentu. Ir darbuotojai šioje, šioje srityje dirbo labai daug parlamente tam, kad būtų sukurtos kolegoms padedančios technologinės priemonės ir jų darbas mums visiems yra pavyzdys. Aš manau, kad tą filmą turi pamatyti visi parlamente. Nepakanka mums vien tik tai kurti teisės aktus, mes taip pat turime rodyti gerą pavyzdį filmas baigėsi klausimu. O kaip jūs? Ką jūs galite nuveikti? Štai tai yra toks klausimas, į kurį visi turime surasti atsakymą. Dėkoju. Dank u wel, collega Harkin. Ačiū, ponia Harkin. Aš norėčiau šiek tiek pakoreguoti mūsų darbo atvarkę norėčiau visų paklausti, ar visiems priimtinas yra titravimas, tekstas. Jeigu jūs sėdite nepatogioje vietoje ir negalite perskaityti to teksto, mes galime jums surasti vietą arčiau ekrano, kad galėtumėte skaityti tekstą. Taigi nekentėkite tyloje, pasakykite, jeigu jums nepatogu skaityti tą tekstą. Kągi, dėkoju, dabar žodis Panis Gastanis. Jis nori vieną pareiškimą perskaityti. Ir manau, kad dabar tam tinkamiausias momentas. Ačiū. 2015 m. spalio pabaigoje komisijos narė, kuri man sėdi dabar iš dešinės, atvyko į mūsų vykdomojo komiteto posėdį čia Briuselėje. Mes daugiau nei valandą su ją posėdžiavome. Ir kai jos paklausėme, kuomet Europos komisijos pasiūlymas dėl Europos strategijos dėl negalios pasirodys, ji pasakė, kad šių metų gruodžio pabaigoje jau viešai bus paskelbtas tas pasiūlymas. Ir iš tiesų, gruodžio antrąją, 15 metų gruodžio antrąją dieną komisija paskelbė pasiūlymą. Ir aš, kaip sakiau, ilgai dirbdamas Europos reikalų srityje neprisimenu nei vieno kito komisaro, kuris taip puikiai išpildė savo pažadą. Tai ačiū Jums, komisijos narė. Šių metų rugsėjo mėnesį parlamentas Strasbūrė patvirtino savo poziciją dėl Europos prieinamumo akto. Ir rytoj, kaip sakė komisijos narė, taryba, tikėkimės, patvirtins bendrai savo požiūrį. Mes jums patvirtinome, o, pristatėme rezoliuciją, kurią šiandien priimsime ir tikimės, kad taryba nevilkindama laiko rytoj ir patvirtins savo bendrai požiūrį į Europos prieinamumo aktą. Prieš Paprašydamas jūsų pat, ją patvirtinti, aš norėčiau pasakyti du dalykus. Komisijos narė, visiškai su jumis sutinkame. Mums reikia gyvybingo, gyvybingos Europos strategijos dėl negalios ir prieinamumo akto 20-30 metams, kad galėtumėme įgyvendinti konvenciją. Ir mes viską darysime jūs remdami šiame kelyje. Iki, metų pabaig... iki kadencijos pabaigos tikimės, kad komisija pateiks pasiūlymą, nes jeigu kita, kitos kadencijos komisija pasiūlymą pateiks, tai šiek tiek prarasime laiko, prarasime keliarius metus. Toliau mes norėtumėme paminėti dešimtąjį ES konvencijos pasirašymo jubiliejų ir prašome jūsų į tai atsižvelgti. Priežastis, kodėl nešvenčiame taip garsiai, yra ta, kad labai svarbu, kad dešimtmečio pabaigoje būtų mobilizuojama Europos visuomenė, sprendimus primantys asmenys ir mes patys. Prieš pradedant įgyventi naująją strategiją, naująją erą, mes tikimės, kad būtų galima palikti pozityvų ženklą pozityvų įspaudą tam, kad Europa būtų prieinama ne tik infra infrastruktūros prasme, ne tik interneto prasme, bet būtų prieinama, kalbant apie teisės. Kad piliečiai galėtų naudotis tomis teisėmis. Na, o dabar, kolegos, ar sutinkate, kad rytoj mes paprašytumėme tarybos nevilkinti laiko daugiau? Puiku, dėkoju. Ačiū, Helga. Ačiū. Pone Varda Kastanis, jūsų žinia, man atrodo, buvo labai aiškiai suprasta ir dabar galime toliau dirbti pagal programą. Norėčiau paprašyti visų laikytis kalbėjimui skirto laiko nes priešingų atveju nesugebėsime visų išklausyti, kurie norės pasisakyti diskusijose. Ir toliau norėčiau pakviesti Emily O'Reilly, Europos ombudsmenę. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos neįgalumo, gerbiamas neįgalumo forumo pirmininkė, svečiai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti organizatoriams už tai, kad pakvietė mane į šį svarbų renginį kadangi esu ES Junktinių tautų konvencijos stebėsenos sistemos dalis. Ankstesnės kadencijos Europos parlamentas parlament, a, atsiprašau, prieš tai vykęs parlamento posėdis vyko 12 metais, po to, kai buvo ratifikuota konvencija Europos Sąjungos. Tai buvo pradžia bandant įkvėpti gyvybę žmogaus teisų konvencijai. Šis procesas yra labai svarbus ir reikšmingas. Man tai yra, kaip airiai, airijos piliečiai yra labai aktualu, nes, kaip sakė kolegė, airija paskutinė ES valstybė narė, kuri nėra, kuri nėra ratifikavusi konvencijos. Aš dėl to labai apgailestauju. Junktinių tautų konvencijos komitetas teikia pastabas ES ir praktinės gairias dėl to, kaip būtų galima žygiuoti į priekį. Neįgalumo klausimo įtrauktis reiškia žodžius popieriuje paversti praktinėmis aiškiomis iniciatyvomis. Tokiu būdu žmonių su negale pajėgumas, gebėjimas dalyvauti vienodų pagrindų kiekviename gyvenimo aspekte būtų visapusiškai užtikrinamas ir įgyvendintas. Europos ombudsmenas yra institucija, kuri grindžiama skundų teikimu ir skundai susiję su negalios klausimais yra labai įvairūs. Kalbama apie prieinamumą prie ES pastatų, sveikatos draudimo kompensavimas ir, ir sveikatos paslaugų kompensavimas, taip pat vertimas ženklų kalba tuose renginiuose, kuriuos finansuoja Europos Sąjunga. Komitetas įkvėpė mane mano darbe šioje srityje ir aš norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. 2016 metais po komiteto pastabų ir pateiktų skundų aš pradėjau strateginį tyrimą dėl to, ar žmonių su negale traktavimas pagal ES bendrą sveikatos draudimo sistemą, taip vadinamą JSIS sistemą, atitinka konvencijos nuostatas. Visapusiškas sveikatos paslaugų kompensavimas pagal šią sistemą gali būti užtikrinamas tik tai esant rimtai lygai, tačiau tam, kad lyga būtų laikoma rimta, reikia tenkinti keturis kriterijus, įskaitant ir su patrumpėjusios gyvenimo trukmės aspektą. Aš pasakiau pirmininkui Junkeriui, kad toks požiūris į negalę netitinka socialinio modelio nuostatų, kurį e, propaguoja ir komitetas ir konvencija. Nebūtinai negalę sumažina gyvenimo trukmę, tačiau jis susijusi su didelėmis sveikatos paslaugų kainomis ir dėl to sudėtinga žmogui visapusiškai gyven... dalyvauti visuomenėje gyvenime. Aš padėjau viešas konsultacijas, kreipiausi ES neįgaliųjų asociacijas ir taip pat neįgaliųjų šeimos narių asociacijas, taip pat Europos neįgalumo asociacijas forumą ir kai kurie pasiūlymai buvo pateikti, įskaitant ir tuos, kad komisija turi išsiaiškinti, ar kokios tai nuostatos susijusios su šia sveikatos draudimo sistema neturėtų būti peržiūrimos, kad atitiktų konvencijos nuostatas, kad turi būti patvirtintas nebaigtinis sąrašas kompensuotinų įrenginių pagal konvenciją ir kad būtų nuolatos palaikomi kontaktai su ES personalo narių asociacijas, narių su negalė asociacijas, tam, kad būtų galima įvertinti, kaip kas, kasdienėme gyvenime pritaikomos šios nuostatos ir socialinės sistemos parengtos žmonėms su negalė. Komitetas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl ES institucijų tinklapių prieinamumo. Praeitais metais mes prieėmėme direktyvą dėl prieinamumo vieša, prie viešojo sektoriaus tinklapių. Nors tai nėra taikoma uh, tinklapiams ir internetinėms programėlėms ES institucijose, tačiau institucijos yra raginamos e, taikyt, laikytis prieinamumo kriterijų ir nuostatų. Ir aš pradėjau tyrimą dėl komisijos tinklapio prieinamumo ir internetinių priemonių prieinamumo. Spalio mėnesį komisija įsipareigojo imtis įvairių veiksmų, skaitant ir bandomąjį projektą dėl atrinktų tarp institucinių portalų puslapių europa.eu tam, kad būtų galima numatyti lengviau skaitomą formatą ir prieinamumo kursai būtų privalomi tinklapio darbuotojams. Aš kaip ombudsmenė turiu rodyti gerą pavyzdį. Lengvai skaitomi darbo paaiškinimai yra pateikiami mūsų tinklapė 24 kalbomis, išorės veiksmų tiekėjas įvertino mūsų tinklapio atitikti tinklapio turinio prieinamumo gairėms ir visai neseniai aš nusprendžiau įvesti privalomą mokymą tinklapį kūruojantiems darbuotojams. ES stabilumo e, strategija yra nauja pradžia. Dabar teks iššūkis įgyvendinti komiteto rekomendacijas ir įgyvendinti jas privalome. Aiškumas, terminai, stebėsena bus esminiai dalykai. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad šią savaitę aš mačiau laidą Britanijos televizijoje, kur paskatinama dešimt žmonių su negale susirasti darbo vietą. Ir man didelį įspūdį paliko viena jauna moteris, kuri turi judėjimo negalę, turi cerebranį paralyžių ir ji bandė susirasti darbą kaip žurnalistė. Laidoje buvo rodoma, kaip ji tris valandas bandė nusigauti iš namų viešuoju transportu, naudodama e, eiti padedančią E, įrangą pasiekti savo darbo vietą. Ir ji papasakojo kolegoms, kaip skausminga tai buvo, nes ji nenorėjo, kad į ją būtų žiūrima kitaip. Taigi, jeigu norime, kad ši konvencija būtų realiai gyvendinta, tokios jaunos moterys kaip ji ir kiti turi būti jais pasirūpinta, kad tokie žmonės galėtų laisvai judėti. Ir aišku, mes dabar pasiekime lemiamą momentą, turime teisingai nukrypti savo veiksmus. Tai yra galimybė, kurios negalime prarasti. Tai yra galimybė parodyti, kad ES gali patenkinti piliečių lūkesčius ir rodyti pavyzdį žmogaus teisų apsaugos rytyje. Ačiū. Paldies, eh, paldies Aurēlijas kundze. Paldies. Dėkoju, ponė Aureli. Dėkojame e, už viską, ką atlikote kaip atbūtsmenė ir ypač e, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad yra skirtumas, kaip žiūrėti žmogus su negale, ar iš žmogus teisų perspektyvos, ar iš medicinės perspektyvos. Ir žmonės su negale tai nėra vien tik pacientai. Ir kuo daugiau žmonių tai suvoks, tuo vis geriau. O dabar norėčiau suteikti žodį šalia manęs sėdinčiam asmeniu. Tai yra e, ponas Vicentinio Europos profsąjungų konfederacijos generaliniai sekretoriui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir jūsų formui už kvietimą atstovauti šiandieną Europos profsąjungų konfederaciją ir už galimybę dalyvauti šiose svarbiose e, diskusijoje. Man padarė labai didelį, didelį įspūdį įėjus į šią posėdžių salę, nes niekuomet e, dar nemačiau visiškai pilnos salės, kaip kad šiandieną jūsų dėka. Taigi sveikinu jūs dėl to, kad e, sugebėjote mobilizuoti tokį uh, didelį žmonių skaičių tam, kad šie dalyv... galėtų sudalyvauti šiandienos ypač svarbiose diskusijose. Pasidalinsiu ir asmeninę pastabą. Norėčiau pasveikinti Italijos delegaciją. Tai yra žmonių su negale delegacija iš Italijos. Tai yra draugai, su kuriais puikiai dirbau iš vien tuo metu, kai dirbau dar Italijoje ir todėl norėčiau pasisveikinti su jumis asmeniškai. Taigi, kas yra Europos profsąjungų konfederacija? Tai yra 90 profsąjungų konferencijų iš ES e, valstybių narių, atstovavome 45 milijonams darbuotojų ir tarptų 45 milijonų darbuotojų, aišku, yra nemažai žmonių su negale. Tai reiškia, mes esame sąjungingi, atstovaujame vieni kitiems ir turime pasirūpinti, jog mūsų strategijos yra tarpusavyje derinamos ir taip pasieksime geresnių e, rezultatų tų žmonių labai, kuriems atstovauja mūsų organizacijos norėčiau atkreipti dėmesį, e, koks vaidmuo tenka profsąjungoms, kai kalba eina apie vienodas galimybės, ypač žmonėms su negale, vienodas galimybės visuomenėje ir darbo pasaulyje. Taigi, e, šiame kontekste profsąjungoms tenka svarbus vaidmuo, nes turime pasirūpinti, jog bus laikomasi teisų, ypač darbo rinkose. Taip pat ir tų žmonių teisės, kurio, kurie nori ateiti darbo rinkas, darbo pasaulį dėl įvairiausių kliučių ir diskriminacijos. Turime svarbių atskaitos taškų šioje diskusijoje. Kaip žinia, buvo paminėta Europos, atsiprašau, jungtinių tautų negalių teisų konvencija, tačiau labai svarbus ir yra Europos teisės aktai, Europos teisų hartija, Europos socialinių teisų hartija ir visai neseniai dar buvo patvirtinta jungtinių tautų 2030 metų darbotvarkė bei darnaus vystimosi tikslai. Na ir galiausiai visai net, neseniai patvirtinti prieš keletą savaičių Gotenburgė e sprendimai susijęs su Europos socialinių teisų ramščiu. Taigi aš manau, Europos strategija dėl negalios yra labai svarbi, nes šis klausimas sugražintas į europinį klausimą. Lygiai tas pats pasiektina ir apie socialinių teisų ramstį, nes dėl krizės, dėl taupimo pastangų pametėme visą tai iš akių ir dėl krizės netgi buvo ko nesunaikintas Europos socialinis modelis. Ir dabar pribrendo laikas grįžti prie socialinių teisių. Taigi socialinės teisės reiškia, kad turi būti įtraukti ir žmonės su negale. Ir žmonės su negale turi teisę į pajamas pragyvenimą, į paramą, kuri leistų jiems e, pragyventi oriai, galimybę dalyvauti visuomenės ir darbinėme gyvenime, sutinkama su jų poreikiais. Taigi užimtumas, įtrauktis ir orumas. Tai yra e, visų žmonių su negale bendros teisės bet taip pat ir visų Europos ir viso pasaulio žmonių, piliečių, darbuotojų teisės. Taigi mūsų bendras interesas pasiekti, kad šie tikslai būtų gyvendinti. Ir tam pirmiausia reikėtų nutraukti taupimo programas, užtikrinti, kad nebebūtų daugiau taupama socialinės apsaugos sistemų ir viešo finansavimo sąskaita. Reikia viešų E, ir privačių investicijų programų, kurios remtųsi konvergencija ir solidarumu. Taip pat turime pasirūpinti, kad visi Europos socialinių teisų ramščio principai būtų integruoti į visas ES politikos kryptis, ypač tai pasakytina apie ES sutartis ir ES semestrą. Taip pat turime pasirūpinti, kad sudarant um, Europos biudžetą uh, būtų skirimas tinkamas finansavimas tiems principams, kurie Europos socialinių teisų ramsti, ypač kai kalba na, apie žmonės su negale. Taip pat labai svarbu, kad būtų parengtas tinkamas kelių gairių planas šių principų įgyvenimui. Taigi tai turi patvirtinti vadovų taryba ir galiausiai tai turi gyventi visos valstybės narės Europos Sąjungoje. O kągi reiškia tie veiksmų planai ir gyvendinimas? Tai reiškia, kad reikia teisinio pagrindo. Tai jau buvo paminėta. Reikalingos teisės teisinės iniciatyvos, naujos ir geresnės taisyklės, bet ir konkrečios vietos lygių įgyvendinamos politikos ryčius, kuris leistų pagerinti žmonių gyvenimą. Pateiksiu keletą pavyzdžių, bent jau žiūrint iš darbuotojų perspektyvos. Taigi, reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi žmonių su negale įtraukties principu visose ramščio principuose turi būti trauktos aspektai susiję su žmonėmis su negale, kad šie būtų traukti į darbo pasaulį, į visuomenę, kad niekas neliktų užrubėje. Ir pavyzdžiui, noje direktyvoje dėl vienodo traktavimo užimtumo srityje tvirtinti principai yra labai vienodai svarbus, o visą tai turi gyventi valstybės narės ir tai reikia padaryti veiksmingiau. Reikia pagerinti prieigą prie darbo rinkės, taikant konkrečias priemonės nuo pat rekrutavimo e, etapo. Ir labai svarbu, e, kad žmonės su negale galėtų išlikti e, darbo pasaulio. Ir tai reiškia, reikia pagerinti darbo sąlygas, pritaikyti prie jų poreikių. Taip pat reikia vienodų galimybių, ypač galvojant apie žmonių su negale gaunamą e, darbo atlygį, galimybę gerinti šeiminį ir profesinį gyvenimą, reikia užkirsti kelią atlyginimų diskriminavimui, lygiai taip pat kaip bet kokiam kitokiam diskriminavimui darbo rinkoje. O žmonės su uh, negale turi gauti karjeros šansų, turi gauti galimybę gau, didinti atlyginimą, sutinkti lygiai taip pat kaip ir kiti darbuotojai. Visą tai turi gyventintis bendradarb socialiniai partneriai Bet aišku, reikalingi ir teisėkros sprendimai, norint visą tai gyvendinti. Mm, aišku, reikia vengti neproporcingos naštos darbdaviams, nes tai būtų alibis jiems e, neįdarbinti žmonių su negale arba juos įdarbintus pastaruosius e, diskriminuoti. Atskirtis, skurdas. Tai su tuo tenka neretai susidurti žmonėms su negale. Taigi reikia didinti jų oraus įsidarbinimo galimybę. Reikia ypatingai skatinti jaunuolius su negalę galimybę įsidarbinti. Ir reikėtų skirti atskirą finansavimą, kuris pagerintų žmonių su negale įsidarbinį galimybės. Reikia jiems suteikti galimybę kelti kvalifikaciją, gauti švietimą, išsilavinimą na, tam, kad jie galėtų net ir po nedarbo laikotarpio sugebėti įsidarbinti. Na ir ypatingai žmonės negalė atsidūrė ilgalaikio bedarbio padėtyje, atsidūrė už, už ribėgius, reikia įtraukti. Ir e, pagalba turi būti teikima sutinkamai su poreikis. Čia Čia turiu galvo tiek žmonės su negale, kurie gali įsidarbinti, tiek ir tuos, kurie tokios galimybės neturi. Ir tai, ir tai reiškia, jog reikia aukštos kokybės veiksmingų viešų paslaugų, kurios būtų prieinamas visiems ir kurių dėka žmonės su negale ir jų šeimas gautų labai reikalingą pagalbą. Visa tai yra mūsų bendri tikslai ir te galiu patikinti, jog profsąjungos yra jūsų pusėje ir siekia bendrai šių tikslų, kaip jau anksčiau minėjau, profsąjungos ir uh, Organizacijos, kurias palaiko žmonių su negalio organizacijas, turi būti sąjungininkės kovojant su e, atskirtimi ir diskriminacija. Mes bendrai turime kurti socialinę Europą, tokią Europą, kuri, kaip nuolat kartoja pirmininkas Junkeris, kuri apsaugo ir te galiu pat kartoti, taip, iš vien to pasieksime. Dėkoju. Dank u wel, meneer Vizentini, voor uw. Labai ačiū Jums, ponė Vizentini, už tokį įdomų pasisakymą, sako Helda Stevens. Nebeturime laiko pateikti klausimams, taigi kita kalbėtoja iškart pasisakys ponė Hainsworth. Prašau, neviršti Jums skirto laiko. Ponė Hainsworth. Sveiki, man labai malonu šiandien kalbėti šiame ketvirtajame Europos žmonių su negale parlamente. Aš esu Jana Hainsworth, aš esu socialinės platformos pirmininkė. Mūsų platformoje yra 47 Europos pilietinės, viso, orga, pilietinės visuomenės organizacijos narių. Mūsų tikslas yra skatinti žmogaus teisės, užtikrinti orumą visiems skatinti socialinę įtraukti, naikinti skurdą ir skatinti visų teisę visuomenės narių dalyvauti priimant sprendimus, kurie susiję su jų gyvenimu. Keli mūsų nariai e, dirba kaip tik nagrinėdami žmonių su negale e, problemas. Ir aš norėčiau paminėti Europos e, neįgalumo forumą kaip vieną iš mūsų narių. Norėčiau pasveikinti uh, E, jūs e, sulaukusius 20 metų. Noriu padėkoti Jums e, jūsų forumui už visą jūsų darbą sprendžiant neįgalumo problemas. Taip pat yra ir kitų narių, pavyzdžiui, Europos paslaugų žmonėms su negale teikėjo asociacija, autizmas Europa, įtrauktis Europa, Europos pagalbos platforma. Ir įvairios organizacijos yra mūsų platformoje, kurios e, dirba su žmonėmis su negale. Socialinė platforma egzistuoja tam, kad ji užtikrintų svorį, stiprumą, e, susėdama visas grupės, e, kurios kovoja už socialinį teisingumą ir atstovauja tiems, kurie susiduria su diskriminacija visuomenėje. Mes matome, kad e, daugeliu žmonių nėra pakankamai atstovaujama. E, tose vietose erdvėse, kur daug labai pinigų ir galios. Ir viena iš tokių vietų yra čia, Europos parlamente. Aš norėčiau kartu su kolegomis pasidžiaugti, kad labai malonu matyti jūs čia Europos e, širdyje, Europos parlamente. Reikia, kad visų teisės būtų vienodai pripažįstamos, kad kiekvieno žmogaus indėlis į visuomenę turėtų būti pripažįstamas nepriklausomai nuo amžiaus, rasės, neįgalumo, e, e, religinios ar socialinio konteksto. Aš 12 metų e, buvau Eurochild organizacijos vadovė, mes skatinome įdėk, užtikrinti vaikų, jaunų žmonių teisės E, vaikams reikia, kaip galima anksčiau, užtikrinti sąlygas, kad jie galėtų suvokti savo e, tapatybę. Ir aš manau, kad nuo vaikystės reikia ugdyti pasitikėjimą savimi, E, suvokimą, kas mes esame kaip žmonės ir tai apibrieš mūsų gyvenimą kaip suaugusių žmonių. Mes, pavyzdžiui, tada bijosime mažiau kitų ir būsime atviresni skirtumams. Šūkis nieko apie mus be mūsų yra labai stiprus. Žmonės esantis valdžioje, bet kur, šeimoje, ar tarp paslaugų teigėjų, ar politikoje, tie žmonės, kurie turi tam tikrą galę, tam tikrą valdžią, e, suprasti tuos dalykus. Ir aš norėčiau padėkoti poniai Harkin už tai, ką jis sakė. Taigi tie žmonės, kurie turi valdžią, turi suvokti, kokie yra poreikiai žmonių, kuriems reikia pagalbos. Tie žmonės, kurie turi valdžią, galę, neiškart supranta, e, ko reikia tiems, kuriems jie turi padėti. Ir mūsų vaidmuo yra užtikrinti, kad e, mes E, leisime tiems žmonėms, kuriems teikiame paramą, e, prisidėti prie sprendimų, kurie nulems jų gyvenimą. Taigi tai yra pasidalymas gale, pasidalymas valdžia. E, kitaip mes nieko nelaimėsime. Jeigu tie nereikia bijoti, kad kažkas atduodamas savo galę praras ją. Aš įsivaizduoju, kad gale yra meilė. Kuo daugiau jos turi, tuo daugiau jos atsiranda ir tuo daugiau gali jos atiduoti kitiems. Aš manau, kad šiandieną socialinis judėjimas Europoje e, turi labai daug galimybių. Prieš keletą savaičių socialinė platforma uh, E, buvo pakviesta į Göteborgą į aukščiausio lygio sustikimą socialiniais klausimais, kur buvo daug valstybių vadovų. E, pat Clark, vicepirmininkas Europos neįgalumo formo, taip pat ten buvo taip pat Europos parlamento, Europos komisijos ir Europos tarybos vadovai. Jie tada paskelbė apie Europos socialinių teisių ramstį. Ir tai, tikėkime, pakeis politiką, užtikrins didesnės investicijas. Pasaulio mastu 23 darbo tvarkę darnaus vystimosi srityje įgyvena val... pasaulio lyderiai. Ir tikslai yra numatyti toje srityje, kurie turi užtikrinti socialinę pažangą ir taip pat darnų e, visuomenių vystimasi. Mes turime E, dabar baigti gyveninti Europos strategiją 2020. Ir taip pat reikia siekti, kad ES darnaus vystimosi tikslus įtrauks į savo ateities planus. Bet aišku, nėra viskas labai gražus. E, socialinių socialinis paramos apkarpimo, taupimo metai pablogino padėtį. Matome, kad kai kur yra skurdžiai daug gyvenančių žmonių. Taip pat e, kalbama labai apie tai, kokias gali atnešti negandas migrantai, kad socialinės politikos vis mažiau. E, šiais e, nestabiliais laikais atsirado galimybės taip pat ir keistis, atsirado būdai naujai galvoti, naujai dirbti kartu, atsiranda vis daugiau priemonių, kurias turime. E, matome, kad e, žmogaus teisių e, sritis visą laiką e, plečiasi ir mes galime pareikalauti atsakomybės iš savo vyriausybių. Atsiranda naujų technologijų, naujų bendravimo būdų ir dėl to mes galime užmėgsti naujus ryšius, geriau perteikti savo mintis kitiems. Ir kas turbūt svarbiausia, mes matome, kad atsiranda vis daugiau žmonių, kurie siekia padėti vieni kitiems ir jų balsas uh, bus vis garsesnis ir tokiu būdu mes sugebėsime sukurti visuomenę, kuri nepamirštų nei vieno savo nario. Ačiū. Ačiū, ponė Hainsworth, už labai gražią kalbą. Šiandien koridoriuje aš susitikau su vienu šiandienos renginio dalyviu ir jis man pasakė, pažvelkime į ateitį, nesidarykime į tai, kas vyko prieš 20 ar 30 metų ir kaip gyvenome tuo met. Ir aš apie tai maščiau tuo met, kai jūs kalbėjote apie vaikus, kaip svarbu mokyti vaikus, kad kai jie susitinka su neįgaliu žmogumi, kad jie nesistebėtų, nerodytų nuostabos. Galbūt ES mums reikia daugiau apie tai dokumentų ir daugiau darbo reikia įdėti. Dabar norėčiau pakviesti Europos regionų komiteto narį Mauro Datis. Honorevole Stevens, signora Anka, cara... Pone Stevens, pone Anka, pone Tysen, gerbiami nariai, ponios ir ponai. pirmininkė Janis Vardakastanis. Niekuomet šios plenarnių posėdžių salės nemačiau dar tokios pilnos, nemačiau tiek daug šypsenų. Ir dėl to tikrai šiandien labai džiaugiuosi, esu labai dėkingas už kvietimą šiandien pasisakyti regionų komiteto vardu. Vietos valdžios institucijos, regionai vaidina labai svarbu vaidmenį užimtumo ir socialinės politikos rytyje apskritai. Neseniai mes daug apie tai išgirdome, mes patvirtinome socialinių teisių ramstį, mes bandome sukurti geresnės gyvenimo galimybės visiems, kad būtų galima geriau suderinti asmenį, profesinį gyvenimą, kad niekas ne, nesijaustų pamirštas. Taigi mes turime siekti šių bendrų tikslų. Jeigu pažvelgtumėme į kasdienį žmonių su negale gyvenimą, manau, negalėtumėme tiesiog kalbėti tik apie valdžios institucijų pastangas. Mes turime įtraukti visą visuomenę, kad ji labiau suvoktų, kas yra turėti negalę. Ir aš manau, kad Mums reikia pakankamai, turėti pakankamai išteklių ir pakankamai atsakomybės, kad būtų teikiama aukštos kokybės asmeninė parama. Mūsų laukia didžiuliai demografiniai iššūkiai Europoje. Darbinio amžiaus gyventojų skaičius mažėja Europoje, pagyvenusių žmonių skaičius auga. Ateityje panašu, kad tendencija nesikeis. Ir apskritai mažėja ES gyventojų skaičius. Kodėl aš apie tai kalbu? mes žinome, kad sanglaudos politikos ateitis bus labai svarbi ekonominiam augimui ir socialiniai sanglaudai Europoje. Regionai, miestai, struktūriniai fondai teikia struk esminę paramą investicinėms programoms. Ir jos turi tiesioginį poveikį žmonių gyvenimui, ypač kai yra teisingai naudojamos. Jeigu pažvelgtumėme į Europos finansavimo mechanizmus užimtumo socialinės politikos rytyje, pamatytumėme, kad pagrindinis, aišku, pagrindinė priemonė yra socialinis fondas. Mano šalyje, Italijoje, Europos socialinis fondas labai sėkmingai leido finansuoti į, įvairias iniciatyvas, remiantis Italijoje primtais įstatymais. Ir man atrodo, kad labai apmaudu, kad vis dar yra per daug šeimų žmonių su negale, kurie nesusilaukia paramos, pavyzdžiui, mokykloje, nes finansavimo mastai mažėja arba trūksta galiausiai lėšų. Taigi, man atrodo, labai svarbu įsiklausyti tai, ką sakė komisijos narė Taisen. Ji sakė, kad Mums reikia stipriau politinių tikslų. Aišku, mums reikia išteklių socialiniai politikai, taip pat reikia laiko, reikia kantrybės. Teisės ir principai turi tapti realybę, o tam reiks finansavimo, jeigu nenorime, kad tai liktų tik tai politinė retorika. Taigi turime pasirūpinti, kad Europos finansavimo mechanizmai būtų pakankamai lankstus, kad mes galėtumėme patenkinti visų, kurie tos poreikius turi, patenkinti visų poreikius, ne tik mažų tiksnių grupių poreikius. Europos kapitalo fondas, apie jį buvo paskelbta ir aš su nekantrumu laukiu kad galėčiau pamatyti, kaip visa tai veiks. Ir regionų komiteto vardu norėčiau pasakyti, kad sveikiname socialinių teisių ramsti. Ir aš norėčiau dar prisiminti Italijos ministro laišką. Pone ministrė, mes negalime nepasidaldami neįgaliųjų spręsti jų problemų, bet tas socialinis gyvenimas yra įmanomas tik socialinės paramos dėka. Na ir tai, kad trūksta įnašų iš regioninių vyriausybių yra problema. Ir mes neturėtumėme tenkintis tik tai tais likusiais trupinėliais. Mes esame čia ir niekur nedingsime. Akivaizdu, kad tai nėra medicinė problema, tai yra socialinė problema. Ir štai tokio požiūrio turime laikytis, jeigu norime padaryti geriausius politinius sprendimus, žvelgdami į Europą 2020 metais. Dėkoju. Dank vėl, Melėr. Dėkoju. Pone Atis. Ir dabar suteiksiu žodį poniai Kunevai. Ji yra Europos parlamento narė. Prašau, ponė Kuneva. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Norėčiau su visais pasveikinti. Sveiki atvykę į namus. Pakartosiu, pas save į namus. Nes Europos parlamentas tai yra Europos demokratijos širdis. Aišku, kaip ir visose namuose, taip ir čia yra problemų. Bet Bet Europos parlamentas tai yra solidarumo, skirtumų, demokratijos, vienodų teisių, lyčių, vienodų galimybių sinonimas. Ir taip, visą tai gyvendinant kartais yra bėdų, yra trūkumų. Taigi visi mes turėtume siekti stiprinti šių namų pamatus. Ir manau, kad ir jūs, mano galva, įnešate aktyvų indėlį į šį darbą. Jūs šiandien čia taip gausiai dalyvaudami, tai ir įrodėte, nežiūrint sunkumų. Ir esu tikra, kad buvo sunkumų ir jums čia atvykstant, vis dėlto jūs čia atvykote ir atstovaujate įvairiai Europai ir aš šiandieną čia atstovauju. Neretai mūsų balsas neišgirstamas, neišgirstamas tuose aukštuose, kur priimami sprendimai. Šiandieną gyven, kalbame apie mūsų gyvenimą. Ir todėl turiu klausimą komisijai ir tarybai. Kiek verta mūsų gyvenimas, mūsų gyvybė, jūsų manimų. Nes jeigu tai matuosi per žmonėms su negale skiriamų pinigų prizmę, tai tikriausiai mūsų gyvenimas, gyvybė verti mažai. Tačiau jeigu norime gyvendinti socialinę Europą tikrai prasme, turime padaryti du dalykus. Pirmiausia, nutraukti, nutraukti taupimo politiką, o antra, formuoti politiką sutinkamai su Europos strategija dėl negalios ir skirti atitinkamą finansavimą, nes be jo šios strategijos negyvendinsime. Ir iš tikrųjų metas nubaigti, e, nutraukti veidmaniavimą. Dėkoju. Paldies, Kunjevs kundzei. Dėkoju, poniai Kunjevai. Taip, iš tikrųjų, pribrendo laikas pereiti nuo žodžių prie darbų. O dabar norėčiau suteikti žodį e, labai brangiam kolegui. Jis iš Europos e, negaliųjų forumo uh, vykdomojo komiteto, ponui Rudolfo Katanį. Dėkuoju, labadiena visiems. Aš susiduriu su iššūkiu. O iššūkis yra pasakyti kažką svarbaus ir kartu nesugaišti tam per daug laiko. Esu neregys. Turiu uh, neregiam skirtą uh, laikrodį ir palietęs uh, laikrodį matau, kad jau išnaudome 20 minučių skirtų uh, E, dalyvių pasisakymams. Taigi galite suprasti, kad atsidūriau keblioje padėtyje. Man nesmagu. Ir turiu pasakyti, kad e, e, mūsų formas parengė svarbų dokumentą skirtą busimai Europos strategija dėl negalios. Aš manau, labai svarbu skirti man papildomas 5-6 minutės, nedaugiau. Taip, aš pasiremsiu faktais. Taigi, kokį mes tikimės iš Europos strategijos dėl negalios? Pirmiausia, norėtume sužinoti, kokia ji bus, kokia ji turėtų būti. Taip pat kreipiamės į Europos lyderius patvirtinti tokią strategiją, kuri užtikrintų štai ką. Nedaug. Pirmiausia, joje turėtų būti visos jungtinių tautų atitinkamos konvencijos nuostatos, bei turi būti skiriamas biudžetas jos gyve, įgyvendimui. Taip pat reikia skirti pakankamą finansavimą ir įgyvenimo priežiūrai. Ši strategija turi būti integruota į ES strategiją po 20 metų skirtą e, tvariam ir įtraukiam ūkio augimui, o taip pat ir Europos socialinių teisų ramsti. Taip pat ji turi būti e, suderinta su darnaus vystimusi 2030 e, metų laikotarpiu tikslais. Ir čia vėlgi reikėtų pasiremti Europos žmonių su negale teisų komiteto gairėmis ir ji turėtų traukti visas ES institucijas ir organus į šios strategijos įgyvendimą bei įgyvendimo priežiūrą. Taigi ši strategija turėtų būti e, paustumi žmonėms, e, žmonių su negalės strategijos įgyvendimo 20-30 nu, metų laikotarpiu ir 21 metai turėtų būti Europos žmonių su negale metai. Mums tai yra vienas iš labai svarbių tikslų. Mes taip pat kreipiamės su prašymu Europos lyderius įtraukti šiuos veiksmus į Europos 2030 žmonių su negale negalę strategiją. Atsiprašau, bet yra 16 punktų ir užtruks tik dvi minutės, kol aš juos visus pristatyti. Pirmiausia, ratifikuoti neprivalomą e, konvencijos protokolą. Europos Sąjunga vėluoja. Ir, ir e, reikia pasivyti, atgauti tą prarastą laiką. Taip pat reikia sukurti struktūrinį dialogą su žmonių su negale e, ir jų šeimų organizacijomis, Ir taip pat reikia numatyti atskirą biudžeto eilutę skirtą konsultacijų ir dalyvavimo užtikrinimui. Ir turiu pripažinti, kad be pinigų nieko nepasieksi. Net ir kunigai nieko nepasieks. Trečia. Reikia sukurti tarptautinį, tarp institucinį koordinavusi mechanizmą ir skirti e, kontaktų palaikymo punktus kiekvienoje ES institucijoje, agentūroje ir organus. Kaip tai numatyta 23.1 konvencijos straipsnėje. Be to reikia užtikrinti priežiūrą, kaip yra įgyvendinamos E, poveikį vertimo gairis, e, įvertinant kiekvieną ES politikos rytį, programas, e, iniciatyvas ir pažiūrėti, ar šios atitinka strategiją. Penktas punktas. Reikėtų peržiūrėti kom... ES kompetencijų peržiūrą tam, kad visose tose srityse, kur ES uh, turi kompetenciją, taiko priemonės, kad šiuose būtų gyvendinima strategija. Na ir galiausiai reikėtų e, įvertinti žmonių su negale e, diskriminaciją. Jie priklauso įvairiausiams egzistuojančiams privažintoms grupėms. Tai yra žmonės su negale, kurie tiek konkrečiai, tiek praktiškai nedalyvauja visuomenės gyvenime. Mes norime, kad būtų pripažintos šių žmonių teisės ir kad būtų užtikrinta, kad visose pagal strategiją vykdomose veiksmuose į tai būtų atsižvelgama. Taip pat reikia patvirtinti e, teisės aktus, kurie uždraustų diskriminavimą dėl negalios. E, E, įskaitant žmonių turinčią įvairialypę negalę. Ir tai turėtų paremti kiti gyvenimo mechanizmai. Taip pat reikia e, parengti visapusiškai įtraukę kampaniją, kuri didintų žinias apie konvenciją ir kuri leistų kovoti su stereotipais nukreiptus prie žmonės su negale. Ir galite įsivaizduoti, kiek tų stereotipų egzistuoja, nežiūrint uh, tų gražių žodžių, kuriuos mums tenka nuolat išklausyti. Taip pat reikia suteikti mokymus visiems ES e, darbuotojams e, tam, kad jie susipažintų su konvencija ir žmonių teisėmis pagristų metodu. Taip pat e, visi asmenys teikiantis paslaugas ir produktus žmonėms su negaliu turėtų būti su jie taip pat supažindinti. Dar vienas labai svarbus dalykas. Reikia vykdyti veiksmus. E, tose politikos rytise, kur ypač reikia greitų veiksmų, ypač tai pasakytina apie migrantus ir pabėgėlius su negale. Veiksnumas, e, pa, <clears throat> užtikrinti jų saugumą, e, te, laisvę, galimybę primti sprendimus, padėti jiems integruotis į bendruomenės naudojant atitinkamą europinį finansavimą ir be kita ko e, plėtoti bendruomenių teikiamas paslaugas. Beveik pabaiga pasakiau. Patvirtinti Europos teisės aktus, kurių dėka Europa būtų prieinamesnė. Čia turiu galvoje ir Europos prieinamumo aktą. O taip pat prieinamumą turime įtraukti kaip vieną iš pagrindinių prielaidų į visus Europos teisės aktus ir visas ES finansuojamas programas bei jokių išimčių. Taip pat reikia užtikrinti, kad atitinkami prieinamų teisės aktai būtų tinkamai ir pilnai gyvendinimai, kaip kad pavyzdžiui e, e, direktyva dėl vieš valstybinių įstaigų prieinamumo įstaigų interneto svetainių prieinamumo. Taip pat e, reikia pasirūpinti, kad paslaugos būtų perkeliamos, prieinamos žmonėms su negale. Ir taip pat reikia įgyvendinti žmonių su negale Europos hartiją. Taigi, tai yra tik pirminis projektas. Taip pat reikėtų vykdyti Europos kaip viešo administratoriaus pareigas E, susijęs su konvencija. Na ir galiausiai paskutinis punktas. Reikia įkurti reikalingus mechanizmus, kurie užtikrintų, jog ES institucijos paslaugos ir iniciatyvos būtų prieinamos žmonėms su negale. Ir tas prieinamumas būtų sistemingai užtikrinamas, sutinkamai su bendru metodu, bendru požiūriu. Štai tokie mūsų pasiūlymai. Nebus lengva ES ir valstybėms narėms tai įgyvendinti. Ir dėl šios priežasties mums reikalinga nauja Europos strategija dėl negalios 20-30 metų laikotarpiai. Man sunku dabar kalbėti apie dabartinę žmonių su negale strategiją. Šiaip jau, plačiai tariant, nesame labai patenkinti, nes daugelį liste numatytų veiksmų nebuvo įgyvendinti. Nematome, kad e, turint galvoje sudėtingą dabartinė situacija per trumpą likusį laiką būtų įmanoma tuos veiksmus įgyvendinti. Tačiau išklausius e, dvi ar tris e, labai įdomias komisarės Tisin kalbas, tikimės, kad komisija bent jau ir toliau tęs savo pastangas Mes žinome, kad Europos parlamentas mus palaiko. Na, nesame tokie jau tikri dėl valstybių narių, bet tikėkime. Nes tikėkime, kad bus ateityje prisimimi įsipareigojimai ir jie taip pat bus sėkmingai ir įgyvendinami. Dėkoju. Dank u wel. Olga Stevens, e, dėkoju. Dabar pereisime prie antros sesijos dalies ir suteiksiu žodį norintiems pasisakyti. Nedaug, labai nedaug turime laiko, taigi prašau kalbėti kaip galima trumpiau. Pasisakys dabar Džempiero Grifo. Nematau, kur jūs sėdite, ponė Grifo. Labą dieną, aš kalbu FIT organizacijos vardu. Italijos e, neįgaliųjų forumo vardu. Ir mes turime nepamiršti, kad daugybė milijonų žmonių besivystančiame pasaulyje e, gyvena su negale ir jie susiduria su skurdu. 298 jūs toje sėdite vietoje, su, dabar jau matome jūs. Taigi šimtas milijonų žmonių visame pasaulyje gyvena su negale ir jie gyvena iš e, įvairių pašalpų pagalbos. Jau daugybę metų jungtinės tautos dirba, kad užtikrintų, jog tokie žmonės gautų paramą. 11. 32 straipsniai konvencijos susiję yra su humanitarinė padėtimi. Ir ten yra įvairios rekomendacijos. Man atrodo, kad labai svarbu mums aiškiai pasakyti, kad įtraukti žmonės su negale į visus veiksmus yra nepaprastai svarbu. Tokiu būdu mes galime užtikrinti jų teisės ir e, nu, suteikti jiems praktinę paramą. Tokiu būdu jie galės gyventi e, taip pat oriai kaip ir visi kiti. Taip pat labai svarbu ES veiklą e, stebėti. Ir labai dažnai nekreipiama pakankamai dėmesio į žmonių su negale poreikius. Lėšos, kurios keliauja į trečiasias šalis, e, nes, nesekama, kaip jos paskui e, naudojamos, ar e, pasiekiami tikslai, ko, užtikrinant vienodas sąlygas žmonių su negale. Nauja strategija labai svarbus dalykas, taip pat bus svarbu stebėti, kiek pinigų bus skirta ir išleista atitinkamiems tikslams. Dėkoju, sako pirmininkė. Ačiū kad kalbėjote trumpai ir kitų, kurie kalbės, prašysiu kalbėti trumpai. E, Airijos atstovas e, neįgalių federacijos John Dolan. I'm Labą dieną. Man labai malonu, kad vadovauju dideliai airių delegacijai, kurie atvyko šiandieną. Beveik 300 tūkstančių žmonių su negale nacistų buvo nužudyti, nes režimas juos laikė e, žmonėmis, kurių gyvenimas nieko nevertas. Ir tada labai lengvai buvo įgyvendinama tokia naikinimo idėja. 1948 metais jungtinės tautos patvirtino visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Ir ten buvo paprasčiausiai pasakyta, žmonės turi teisės dėl to, kad yra žmonės, nei daugiau, nei mažiau. Praėjo beveik šeši dešimtmečiai ir jungtinės tautos e, patvirtino e, jungtinių e, neįgalių teisų konvenciją. Noriu štai ką pasakyti. Ši konvencija uh, pripažįsta tai, kad jungtinės tautos ir šalys, kurios pasirašė tą konvenciją, įskaitant Airiją, nepakankamai pagerino žmonių su negale gyvenimą pas save, savo valstybėse. E, tie žmonės negali naudotis visomis žmogaus teisėmis. Jie nėra dar žmonės, kurie turi gyventi taip pat oriai kaip ir kiti, kurie gali dalyvauti gyvenime kaip ir kiti. Uh, Junktinių tautų konvencija yra dalis ES teisės sistemos. Europos neįgalumo strategija yra labai svarbi priemonė, kad užtikrintume, jog visi žmonės vienodai dalyvaus visuomenės gyvenime. Bet deklaracijos žodžiai ne tas pats, kas rezultatai. Aš E, svėriau, lab, pasvėriau labai daug keulių savo gyvenime, kai buvau jaunas žmogus, bet supratau, kad svoris ne viską reiškia. Mes matome, kad gyvenimas dabar yra labai sudėtingas ir visos valstybės narės turi prisijimti lyderio poziciją. Jeigu jūs nebusite lyderiai, tai ir mus pamiršite, nustumsite tai į visuomenės pakraštį. Baigdamas noriu pasakyti, kad kad per praeitą dešimtmetį ES pademonstravo, kad gali veikti ryštingai, stipriai, atsidavusiai. Ir mes norime pamatyti dabar, kad ES ir institucijos sutelks savo ryštą ir padės 80 milijonų žmonių ir jų šeimoms. Toliau kviečiu Slavomirą Bezovskį. Bet labai prašau, kalbėkite kuo galima trumpiau, kad galėtume suteikti žodį visiems norintiems pasisakyti. Ačiū. Sveiki visi. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasirūpino, kad aš galėčiau čia šiandien atvykti ir savo pasisakymą norėčiau skirti visiems, kuriems dėja pasisekė mažiau, kurie liko savo namuose, rūpybos institucijose arba namuose jais besirūpinant jų tėvais, besirūpinant jų tėvams. Ir galbūt jų situacija šiandien kaip neįgaliųjų nėra tokia maloni. Ir aš norėčiau padėkoti visiems, kurie čia šiandien dalyvauja, kurie organizavo šį posėdį. Ypač norėčiau padėkoti poniai Harkin, kuri kaip ir buvo puikus, puikiai įžangai mano kalba ir Mauro Datis norėčiau padėkoti. Pone Harkin pasakė, kad įdarbino neįgalų asmenį ir tik tuo met suprato, kaip nelengva yra negaliam asmeniui judėti ir funkcionuoti ir ką reiškia negaliam asmeniui iš, iš, išsilaikyti darbo rinkoje. Taigi panašu, kad Briuselis nėra prieinamas, jis nėra pritaikytas. Blogiau nei Varšuva, taigi aš norėčiau pakviesti į Varšuvą, Varšuvoje lengviau keliauti. Taigi tiek pradžioj nuo jo pasakyti. Dabar antras dalykas. Konkrečiau, mums pavyko kai ką pasiekti. Turime prieinamumo aktą. Taip, Pažiūrėkime vis tik tai konvencijos 19 straipsnį ir pasižiūrėkime į e, specialų komentarą 19 straipsniui. Tada pamatysime, kad prieiga yra labai platus dalykas. E, prieiga turi užtikrinti nepriklausomą gyvenimą. Ir Taip pat e, kalbama apie asmeninius asistentus, be jų žmonės, e, kuriais rūpinasi šeimų nariai, e, kurie gyvena specialiuose įstaigose, be asistentų negalėtų funkcionuoti. Ir reikia užtikrinti sąlygas, kad būtų galima gyvendinti tas nuostatas dėl savarankiško nepriklausomo gyvenimo. Reikia uh, E, užtikrinti gyvenimo kokybę, socialinę apsaugą neįgaliesiems. Reikia numatyti socialinių asistentų galimybę, bet taip pat tokiu būdu reikia užtikrinti pagrindinės teisės, e, įskaitant nepriklausomą gyvenimą. Atsiprašau, kad šiek tiek viršėjau laiką, bet baigdamas noriu pacituoti tam tikras mintis, kurios buvo išsakytos per vieną paskaitą. Monika Žyma Parieševska apie tą pasakė, kuri vadovauja e, žmonių turinčių psichikos negalę asociacijai. Ar jūs tikrai esate pasirengę konvencijai? Ir toliau. Ponas Vasilijus Kocijanas iš Graikijos, vėlgi paprašyčiau pasisakyti glaustai. Καλησπέρα σας. Labadiena. Mano vardas Vasilijus Kocijanus. Esu atsakingas už tarptautinės Graikijos žmonių su negaliu asociacijos e, vadovybės atstovus. Tai yra svarbiausia žmonių su negale ir jų šeimų organizacija Graikoje. Mes taip pat priklausome Europos negaliųjų formui atvykau čia šiandieną, nes noriu perduoti visų graikų su negle linkėjimus. Per pastruosius keletą metų tenka nuolat kovoti už tai, kad kažkaip išsispręstų tą mūsų dabartinę labai sudėtingą situaciją. Taigi kiekvieną dieną visomis jėgomis kovojame už tai, kad būtų nutraukta taupimo politika. Dėl jos buvo sumažintos pensijos atlyginimai. Taigi kovojame už tai, kad nebūtų taikomos priemonės, pagal kurias būtų mažinamos žmonių su negale pensijos ir finansavimas atitinkamoms programoms ir projektams. Kovojame su skurdu, su neviltimi ir taip pat dėkojame ir už tas, kovojame už tas teisės, kuris atvirtintas mūsų konstitucija. Taip pat norime užtikrinti, kad nacionaliniu lygiu būtų įgyvendinama tai, kas numatyta konvencijoje. Mūsų signalas yra štai koks, mūsų žinia yra štai kokia. Visi, kurie bando atlikti šį um, Heraklio darbą, turi mus paremti, turime dirbti iš vien, tik tais taip. Vieningai galime pasiekti, kad ir toliau apsaugosime mūsų civilizacijos vertybės. Tai yra solidarumas, laisvė, žmogaus orumas ir teisės. Kaip nacionalinis judėjimas norėtume paraginti kad būtų dedamos pastangos, kad Europos lygių būtų patvirtinta Europos strategija dėl negalios, sutinkamai su Europos, atsiprašau, jungtinių tautų konvencija, kad visa tai taptų tikrovę žmonių gyvenimuose. Taigi ES lygių reikėtų institucinių požiūrių pagilinti žmonių su negale e, teisų integravimą. Visos institucijos, įskaitant ir Europos parlamentą, turėtų dėti pastangas kartu su Europos negaliųjų forumu, siekiant užtikrinti, kad iš tikrųjų būtų įgyvendinama to vardu nusipelnanti ES socialinė politika, kuri būtų vertinama ne kaip socialinė našta, o kaip uh, veiksnys užtikrinantis ūkio augimą. Ačiū. Toliau kviečiu pona Marku Jokinen, kurčiųjų ES atstovą. Ačiū, ponė pirmininkė, aš atstovauju kurčiųjų sąjungai, aš esu jos pirmininkė, pirmininkas. Ir aš norėčiau pristatyti kurčiųjų vertinimą, kalbant apie Europos strategiją dėl negalios. Konvencijos komiteto išvadose įvardyjamos dvi problemos. Pirmoji yra susijusi su žodžio laisvė ir išaiškos laisvę, prieiga prie informacijos. O antroji problema yra susijusi su dalyvavimu politinėme ir viešajame gyvenime. Komitetas patikė rekomendaciją, kad ES imtųsi reikiamų priemonių, kad būtų įgyvendinti teisės aktai susijusi, prie, prieigos, susijusi su prieiga prie informacijos ir susijusi su ryšiais. Europos prieinamumo aktas. Kas jį nepateko? Buvo rekomenduojama, kad visa tai, kas nepateks į, į Europos prieinamumo aktą, turėtų būti įtraukiama į Europos strategiją dėl negalios ir kad toliau būtų imamasi veiksmų neįgalumo srityje. Europos ekonominėje erdvėje. Labai dažnai kurtieji arba klausos negalę turintys asmenys yra pamirštami ir labai svarbu įtraukti juos į strategiją pagal komiteto rekomendacijas ir pastabas. Ir tą stebėseną susijęti su strategijos dėl negalios darbu. Dabar perėsiu prie antros problemos, tai yra dalyvavimas politinėme ir viešajame gyvenime. Labai svarbu pabrėžti, kad priešrinkiminis laikotarpis yra labai svarbus tam, kad žmonės galėtų balsuoti ir informacija, informacijos prieinamumas turi būti užtikrinamas taip pat ir ženklų kalbą kurtiesiems, taip pat, kad būtų pateikiamas tekstas, visa programa, rinkiminė medžiaga diskusijose būtų visai įtraukianti, įtraukianti ir ženklų kalbą naudojančius asmenis. Tai yra konvencijos komiteto baigiamosiose išvadose minima. Dėkoju. Paldies, nākamā Zāra. To... Ačiū. Toliau kviečiu ponę Zara Todd iš Junktinės karalystės. Aš esu Europos nepriklausomo gyvenimo tinklo direktorė ir aš norėčiau užduoti klausimą, kiek žmonių kvestionuoja savo teisės, kaip Europos piliečių teisės. Nepaisant to, kad egzistuoja komitetas, tautų konvencijos komitetas. Aš įsivaizduoju, kad praeitais metais kiekvienas negalus asmuo šioje salėje turėjo teisę kelti tokį klausimą. Mes turime pasirūpinti, kad visi neįgalus asmenys gautų prieigą prie reikiamos paramos, kad jie galėtų keliauti laisvai visoje savo šalyje ir visoje Europoje, naudotis visomis galimybėmis. Tai susiję ir su prieigos priemonėmis, asmeninė pagalba, vertimu ženk, ženk, ženklų kalba, kad tai būtų numatyta visose ES biudžeto dalyse, o ne tik tose, kurios konkrečiai yra su ne, susijusios su negale. Mes taip pat turime pasirūpinti, kad Europos struktūriniai fondai būtų naudojami tam, kad būtų įtraukiami visi neįgalus asmenys, kad jie būtų visateisiai aktyvūs piliečiai savo bendruomenėje, kad mes galėtumėme rinktis ir kontroliuoti savo gyvenimą. Europos struktūrinių fondų lėšos turi būti naudojamos pagrindinių infrastruktūrų universaliam dizainui kurti, kad tos infrastruktūros būtų prieinamos visiems. Mes norime, kad įtrauktis mūsų bendruomenėse būtų automatiškas dalykas, kad nereiktų dėl to kovoti. Dėkoju. Jā, liels paldies nākamā Eiropas parlamenta. Ačiū. Toliau kviečiu Mariją Grapinį, Europos parlamento narę. Aš tai čia. Ačiū. Man didžiulį įspūdį paliko šiandienos renginys. tai, kas šiandien vyksta ir tikrai aš norėčiau pasveikinti rengėjus. Jūs tikrai daug kovojote už savo teisės. Teisės, kurias ir taip turite gauti. Jūs esate žmonės šiandien atvykę pas mus, mums daug ką pasakyti. Ir aš dirbu taip pat negalių asmenų intergrupėje Europos parlamente. Ir savo šalyje aš taip pat labai daug esu įsitraukiusi į nevyriausybinio organizacijų darbą, aš anksčiau dirbau su neįgaliųjų organizacijomis. kurie įtraukiami į tam tikrą veiklą. Ir jūs esate tie asmenys, kurie mums labai svarbus Jūs neturite skirti savo laiko tam, kad kovotumėte už savo teisės, tos teisės turi būti natūraliai jums suteikiamos. Ir mes čia Europos parlamente kartu su kolegomis siekiame, kad ES lygmenių būtų numatytos taisyklės dėl geriausios įmanomos kokybės, dėl didžiausios skaidrumo ir objektyvumo. Ir mes taip pat siekiame, kad to siektų ir pačios valstybės narės. Mes norime užtikrinti prieigą prie visko, prie interneto, prie transporto, prie pastatų. Ir aš tikrai esu įsitikinusi, kad einame teisingų kelių, nes šiais metais paėmėm, priėmėme neblogų reglamentų šioje srityje. Europos, iš Europos parlamento nėra nei vieno nario, Europos parlamente nėra nei vieno nario, kuris ne, nesuvoktų jūsų, jūsų problemos, kurie, kurie, kurie jūsų nesuprastų. Taigi aš linkiu jiems, jums visokiojopos sėkmės, geros veikatos. Aš tikiuosi, kad jūs galėsite geriau įsitraukti į darbas, galėsite žiūrėti filmus, gauti prieigą prie interneto ir aš linkiu Jums stiprios veikatos ir manau, kad su kitais Europos parlamento nariais mes galėsime padaryti spaudimą valstybėms narėms, kad būtų išspręstos problemos valstybių narių lygmenių. Aš linkiu jums linksmų e, kalėdų ir naujųjų metų. Na ir toliau suteiksiu žodį Europos parlamento nariai Rozai Esteros. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad didelė garbė pasisakyti šiaip e, žmonių su negale e, parlamente dalyvaujant šiems labai iškiliems e, žmonėms šioje parlamento salėje. Taip pat priklausau žmonių su negale intergrupiai ir taip pat ėjau šios grupės vicepirmininkės pareigas ir norėčiau padėkoti žmonių su negle parlamentu. Taip pat norėčiau padėkoti e, kolegoms iš Ispanijos, iš Fermi ir Onse, kurių darbo dėka. I, jų pastangų dėka pasiekime, kad e, vis geriau kasdien galime įgyvendinti sažiningesnę, teisingesnę vienodų galimybių politiką Europos Sąjungoje. Norėčiau pasakyti, kad kai kalbame apie visas temas susijusias negalę, mūsų komisarė yra mūsų sąjungininkė. Jį pristatė žmonių su e, negale e, strategiją, pristatė prieinamumą aktą. Na ir tikimės, kad e, visų šių pastangų dėka galėsime užtikrinti labai reikalingą prieinamumą. Ir, nu, ir nuo 2010-2020 metų nustatyti Europos e, prieinamumo strategijoje rasti spragų. Be kita ko, apie tai kalbėjome ir per praeisę mini plenarinę sesiją ir visus turime dėl to, kad reikia geresnės strategijos, kad reikia užtikrinti prieinamumą, nes prieinamumas yra prielaida dalyvavimui. Taip pat reikia užtikrinti įtraukų švietimą, reikia pritaikyti sąlygas darbo vietoje, taip pat ypač įskaitminėje darbo tvarkė reikia įtraukti šios klausimus. Taigi, žodžiais visi sutarėme, tačiau galiausiai reikia po to nustatyti biudžetą, reikia numatyti veiksmus. Ir Taip pat noriu padėkoti ir ambutsmenai. Na ir iš tikrųjų gauname daug e, peticijų iš ES piliečių, kurie nuolat primena, jog trūksta prieinamumo. Taip pat, kad tiesą sakant, šioje Europoje, kuri turėtų būti visiems, kuri būtų užtikrinanti vienodas galimybės, kad šioje Europoje vis dėlto daug neligybės. Taigi, norėčiau pasidžiaugti, kad visi čia dalyvaujate. Noriu pasidžiaugti, kad atstovaujate įvairioms e, žmonių su negale organizacijoms. Ir todėl manome, kad visi esate šių temų raporui, todėl reikalingas jūsų balsas. E, ir turime ir toliau dirbti tam, kad viskas, kas čia nuskambėjo Europos parlamente, kad būtų priimant sprendimus traukiami žmonės su negale. Taigi svarbiausia, kad išklausime jūsų ir kad iš tikrųjų pakeisime mąstyseną tam, kad tikrai rimtai ir atsakingai pažiūrėtume į klausimus susijusius su negale. Paldies tau, kad Stefanijai Volei. Volei. Stefanijai. Toliau Stefanijai Vuliai. Aš atstovauju e, žmonėms turintiems e, psichologinių sutrikimų, psichologinę negalę. Ir aš e, noriu, kad būtų kaip galima geriau gyvendinta mūsų nei, neįgaliųjų formų rezoliucija. Mes turime atstovauti visiems žmonėms, skaitant žmonės turinčius e, psichologinių e, sutrikimų ir socialinių socialinių sutrikimų. E, mes taip pat tikimės iš jūsų finansinės paramos, tam, kad galėtume prasmingai dirbti, turime bendrauti, bendrauti su įvairiomis organizacijomis neįgalių žmonių. Nepakanka siuntinėti apklausimynų ar e, atlikti apklausas telefonu. Yra priimti įvairūs susitarimai Taip pat yra e, kompus duomenų bazė, kurioje galima pamatyti geriausios praktikos pavyzdžius. Yra kitų dalykų, bet to nepakanka, kad būtų galima užtikrinti žmonių e, e, teisės tų žmonių, kurie turi psichosocialinę negalę reikia galvoti apie priemonės, kurios taikomos hospitalizuojant tokius žmonės reikia taip pat galvoti, kad kartais e, negale yra dažnai įsivaizduojama, neegzistuojanti. Taip pat reikia uh, užtikrinti, kad nebūtų pažeidinėjamos mūsų teisės į lygybę. Uh, Jungtinių tautų komitetas ir Jungtinių tautų specialiai pranešėjai kalbėjo apie problemas žmonių su šia negalios rušimi ir reikia kaip galima greičiau imtis veiksmų. Mes laukiame paramos iš jūsų. Toliau. Pietro Cincijonė, Europos uh, autistų sąjungos atstovas. Dėkuoju. Pirmiausiai noriu paprašyti, kad pasižiūrėtume į neįgalumą ir tada pagalvotume, kaip pripažinti mūsų teisės. Kai kuriuose e, valstybėse narėse yra daug problemų, daug sunkumų dažn, kai kuriuose valstybės narėse neįgalumas yra pripažįstamas gana lengvai ir tada užtikrinamas tam tikros paslaugos, bet kai kuriuose šalyse žmonės, pavyzdžiui, kenčiantis nuo autizmo, turi praeiti labai sudėtingas, e, nemalonės procedūras, jie patiria labai didelį stresą. Ir per visą gyvenimą dažnai tokios procedūros nemalonios kartojasi, bet e, nepriklausomai to, kur mes gimę, mūsų teisės turi būti pripažįstamos, teisė gyvenimą. E, farmaciniai tyrizmai autizmo srityje vis plečiasi investuojamos lėšos, investuojamas laikas ir jau pasiekta tam tikrų rezultatų, bet kyla atliekant eksperimentus tam tikrų etinių problemų. Reikia galvoti apie tai, e, kaip e, ar galima užtikrinti ilgalaikės farmacinės intervencijas. Reikia taip pat nepamiršti šeimos narių, vertinant etinius dalykus turime užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiaujama, kad medikai nepiknaudžiautų situacijoje šioje. Kalbu apie farmacijos produktus. Ir reikia taip pat specialaus apmokymo gydytojų. Reikia, kad būtų kaip galima geriau suprantami visi šie sudėtingi aspektai tokių žmonių. No ha mencionado Sermi Spain, Nerea Cuervo. Toliau pasisakys ponia Cuervo. Labą dieną. Aš esu Marija Kvarvo, gyvenu Ispanijoje ir dalyvauju politinėme gyvenime. Ir aš, e, pavyzdžiui, e, gilinuosi į savo kaimo gyvenimą, dalyvauju posėdžiuose, kas e, mėnesį priklausau socialistų partijai. Taip pat aš esu savo, buvau savo partijos sąraše per paskutinius rinkimus. ir kaip partijos narė dalyvauju m, mm, veikloje partijos, e, dalyvauju primant sprendimus. Ir e, taip pat e, kovoju iš teisės tų žmonių su negale, kurie neturi teisės balsuoti. Jeigu Ar aš galvoju apie teisę balsuoti, tai manau, kad visi žmonės tiek turintys negalę, tiek neturintys negalios turi teisę balsuoti. Šiandieną matome, kad e, kai kurie žmonės su negale negali balsuoti dėl to, kad e, jų šeimos nariai teisėjai atima iš jų teisę balsuoti. Mes esame žmonės. Ir tikrai e, esame sugebantis daugą, sugebame daugą esame pajėgus. Mes turime veikti tarptautinių, um, tiksliau, jungtinių tautų negalių teisių konvencija 29 straipsnis uh, sako, kad asmenys turintys negalę turi teisę rinkti savo vadovus kaip ir bet koks kitas asmuo. Dėl to reikia, kaip galime skubiau įgyvendinti šios konvencijos nuostatas visose valstybėse narėse. Galiausiai norėčiau padėkoti tiems, kurie užtikrino, kad aš galėčiau dalyvauti čia. Tai organizacijos SERMI E, Madrido neįgalių organizacija, dėkoju savo e, neįgaliųjų organizaciją, taip pat dėkoju e, Espanijos socialistų partijai. Dėkoju kitiems asmenims su negale, kurie kovoja už mūsų teisės. Dėkoju visiems deputatams malonaus vakaro ir labai jums ačiū. So Ačiū už pasisakymą. Kitas kalbėtojas bus iš Vengrijos Epladesi. Pone Foldesi. Ačiū. ponios ir ponai, Vengrijos nacionalinė taryba ir visos neįgaliųjų organizacijos mano, kad struktūriniai fondai vaidina svarbu vaidmenį padedant žmonėms su negale. Tačiau mes negalime taikstyti su tuo, kad yra finansuojama, finansuojama tik tai tam tikri infrastruktūros projektai, pavyzdžiui, Budapešto metro linija. Ir nors visa metro linija yra renovuojama, visos 20 stočių renovuojamos, tačiau jos vis tiek nebus prieinamo žmonėms su negale. Ir mes norėtumėme, kad privaloma tvarka būtų taikomas mechanizmas, kai institucijos, organizacijos atstovaujančios žmonėms su negale visuomet būtų įtrauktos į konsultacijas. Mes norime užtikrinti didesnį stebėsenos procesą. Vengrijoje buvo pradėtas naujas projektas, turėtų, kuris turėtų padėti dešimčiai tūkstančių žmonių su negale gyventi nepriklausomai, gyventi namuose, ne medicinėse įstaigose. Tačiau dažnai tie žmonės talpinami būstuose, mažuose kaimuose. Aš manau, kad tą keisti reikia. Ir reikia pabrėžti, kad žmonės su negale turi gauti paramos iš struktūrinių fondų ir ateityje. Jie turi, būti, jie turi susilaukti paramos, pagalbos, bandydami gyventi nepriklausomai. Mes turime padėti žmonėms, kuriems reikalinga speciali pagalba, kurie nori gyventi nepriklausomai. Mes turime dalintis geriausią praktiką, turime skleisti tokią gerąją praktiką ir ypatingą dėmesį skirti vaikams, kurie kenčia nuo kelių negalių ta finansinė parama, kurią jie gauna kas mėnesį, yra mažiau nei 200 eurų. Mūsų visuomenės kol kas nėra visapusiškai traukiančio. Žmonės su negale žvelgia į valstybės narės ir Europos Sąjungą ir tikisi, kad biudžetas bus įtraukiantis. Dėkoju. Ačiū. Toliau e, kalbėto, kalbėtas iš Prancūzijos. Šatalin. Gerbiami giminaičiai, Europoje mes esame visi vienos šeimos nariai ir aš manau, kad Europos pilietybė, kurią mes gavome ankstesnės kartos pastangų dėka, yra pati nuostabiausia dovana, kurią mes turime. Viena pagrindinių teisių, kurią turime, tai yra teisė į judėjimo laisvę. Ir aš manau, kad mes turime naudotis vienodų pagrindų šią teisę su kitais, nepaisant mūsų negalios. Nes priešingų atveju mums šiek tiek bus sudėtinga laikyti save pilna teisė Europos piliečių. Tai bus tik popieriuje. Prancūzijoje, šioje salėje, taip pat e, iš ankstesnių pasisakymų e, išgirdome, kad bus padaroma viskas, kad mes galėtumėme pasinaudoti judėjimo laisvę. Aš labai tikiuosi, kad taip ir įvyks ir mes tikrai tapsime realiais ES piliečiais dar prieš mirdami. Taigi, džiaugiuosi komisarės Marian Tyson pasisakymų. Ji pasakė vieną labai pozityvų dalyką, būtent, kad rytoj tikimės pasiekti pažangos dėl ilgalaikės rūpybos, koordinavimo kitų išmokų suderinimo, kad žmonės galėtų kur kas laisviau judėti. Deja, vis dar yra nemažai kliūčių mūsų kelyje ir kaip visuomet ES politikos dėka tikimės įgyvendinti priimtus teisės aktus. Valstybės narės galbūt galiausiai parodys tikrą norą padėti savo piliečiams suteikdamos jiems galimybės visoje ES. Kadangi čia yra daug įvairių tautų atstovų, bet visi turime vieną pilietybę, turime ES pilietybę visi kartu. Dėkoju. Ačiū. Toliau dar vienas kalbėtojas iš Malto, Masimo Alau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kurie mane pažįsta, žino, kad aš gan skeptiškai vertinu tuos popierius, dokumentus ir gražius žodžius, kuriuos ištaria institucijos tokios kaip šioji. Ir nors nemažai pažangos pasiekta neįgaliųjų judėjimui sustiprinti tiek ir jau lyderių dėka, tiek bendraujant pačioms ES institucijoms. Šyryt išgirdau kalbėtojų šioje salėje, kurie savo pasisakymuose kalbėjo apie mus ir juos. Ir vienas Europos parlamento narys per mažiau nei dvi minutės, dvylika kartų ji savo kalboje minėjo juos ir mus. Taigi mūsų institucijos, ar tai būtų vietinės, nacionalinės, ar e, europinės struktūros ar institucijos, yra iš principo klaidingos, nes vis dar mato tą kliūtį ir galvoja, kad įvairovė gali reikšti mus ir juos. Įsivaizduokite, jeigu taip jūs kalbėtumėte pasisakydami apie vyrus ir moteris, apie skirtingas lytis, kalbėtumėte 12 kartų apie juos ir mūsų savo dviejų minučių kalboje sakytumėte tą patį apie kitos spalvos žmonės, sakytumėte mes ir jūs per savo dvi minutės, dviejų minučių kalbą. Aš ilgai nekalbėsiu, bet ta jūsų ir mūsų mąstysena turi keistis. Ir dar kelios pastabos. Prieš dešimtmetį, kai lyčių lygybė buvo svajonė, visuomenė ir ES, ypatingai valstybės narės, kūrė pozityvios diskriminacijos iniciatyvas. Tokiu būdu moterims uh, moterys susilaukė paskatinimo vyrų dominuojamoje visuomenėje. Ar netėjo laikas ES institucijoms tinkamai, realiai sukelti audrą ir parodyti, kaip įmanoma metodų būdų pozityvę diskriminaciją gyvendinti žmonių su negale atžvilgiu. Mano kalboje šiandien neturėtų būti, kalba neturėtų būti vertinama kaip ES institucijų kritika ar demokratinių vyriausybių ES valstybėse narėse kritika. 70 milijonų 7, 7 milijonai neįgaliųjų Europos Sąjungoje ir gėda, kad negalime mes su savo, savo organizacijų dėka išrinkti daugiau atstovų svarbiose ES pareigybėse. Tikrai negalvokime, kad tai to padaryti nėra įmanoma. Mano bičiulis iš Airijos minėjo nacijų Europą. Nepamirškime, kad pats šis miestas ir ši šalis, kurioje dabar esame, pati buvo išgelbėta iš nacijų tironijos armijos, kurios generalinis vadovas, vadas pats turėjo negalę. Dėkoju. Dėkoju ir toliau. E, kita kalbėtė yra, kitas kalbėtas yra iš Vokietijos Jochimas Soilingas. Vielen Dank, mein Name. Dėkoju, mano, mano vardas Jochimas Solinginis, pasisakau Vokietijos su klausos negalė federacijos vardu. Ir aš bai, baiminuosi, kad žmonės su klausos negalė bus pamiršti strategijų. Kodėlgi? Pasižiūrėkite į subtitrus, kuriuos šiandieną galime naudoti per pirmasis valandas tie subtitrai beveik visai neveikia. Ir jeigu kas nors iš jūsų bandė e, sekti diskusijas subtitrų pagalba, tai manau, kad e, nepadė, nepadėjo jie jums. Taip pat, na, tai yra tarptautiniai subtitrai. Na ir mane stebina, kad interneto uh, E, laikais e, tėra tik tais angliški subtitrai, tai tikrai nesusijęs su įtraukumu. Nu, no, jeigu, tarkim, e, per e, pertrauką, kai visi turėjome tarpusavį bendrauti, akustiškai tikrai buvo labai prastai. Kogi, kogi noriu pasakyti, apie e, 50 milijonai žmonių Europoje jų pačių vertinimais turi klausos negalį. Jeigu kritiškai vertinant jų yra tikriausiai dar daugiau, praradus klaudas žmonės gali nugrimsti į socialinę atskirtį ir depresiją. Jie izoliuojasi ir todėl klausos praradimas gali turėti itin sunkių pasiekmių žmonėms. Taip pat tai gali reikšti didelį spaudimą ligonių kasoms ir socialiniams sistemams, jeigu bus nesprendžiamos šios problemos. Pavyzdžiui, yra techninių galimybių. Visai nesunku pagerinti akustiką salėje. Todėl mano galva sprendimus primantis e, subjektai turi pasirūpinti, kad būtų prieinamos technologijos. Komisija turėtų prisimti lyderio vaidmenį ir užtikrinti, jog būtų užtikrinti tokios paslaugos kaip diagnozė, e, techninių priemonių e, suteikimas, jų techninė priežiūra. Valstybės narės taip pat turi parengti veiksmingas strategijas ankstyvai e, klausos negalios ir klausos sutrikimų diagnozai ir gydimui. Tai yra visuotina teisė, kuri turi nepriklausyti nuo uh, amžiaus, arba čia nereikėtų apsiriboti tik tais viena kūno dalimi, nes tarkim e, daugelį šalių, jeigu abiem ausim negirdi, vis dėlto yra in, integruojamas tik vienas implantas. Taigi iš tikrųjų turi būti užtikrintos šios teisės. Thank you so much. Next... Dėkuoju. Kitas kalbėtas yra iš Estijos, Vamar Amer. Gerbimi Europos parlamento nariai, gerbiamas ponios ir po iš visos Europos. Norėčiau pirmiausia padėkoti lietuviams, nes jūs mane paraginate pasisakyti mano gražia, gimtaja estų kalba, o ne angliškai. Na, ir mes atstovaujame e, negaliųjų neįgaliųjų organizacijoms Europoje ir valstybės narėse ir šios organizacijos kol kas dar negali apginti savo interesų grupių. Pavyzdžiui, Estijos e, e mokesčių mokėtojų sąjunga. Mes mokome nario mokestį ir tai reiškia, galime nusisamdyti gerus e, teisininkus, kurie teismuose gali apginti mūsų interesus. Na, o tuo pačiu e, mokesčių mokėtojų sąjunga gali renkti mokymus, kurie taip pat yra ganėtinai brangus. Tačiau jeigu visą tai palyginsime e, su Estijos e, žmonių su negale organizacijoms, kuriams trūksta finansavimo tam, kad galėtų nusisamdyti teisininkus, kurie apgintų savo klientus teismuose, Tai tenka konstatuoti, kad šiose organizacijoje viskas atliekama savanoriškių pagrindų šalia įprastinio kasdieninio darbo. Net yra atitinkami fondai. Uh, e, tiems atvejams, jeigu mes laimėtume ir norėtume iš kitos pusės susigražinti kaštus. Kadangi niekas rimtai mus nežiūri, todėl ir sudarime su šia našta. Mano nuomonė yra štai kokia, kol mums atstovaujančios institucijos, organizacijos negalės nusisamdyti gerų teisininkų, tol e, valstybė nežiūrės į mus rimtai Taigi norėčiau padėkoti visiems, visiems organizatoriams už pui, puikų kalendorių. Man jo tikrai reikėjo. Ačiū. So Dėkoju ir toliau suteiksiu žodį ponui Piteriui Van Hout. Hallo, goedenavond. Ik ben hier van EDBU. De... Labadiena. Aš atvykau čia organizacijos EDBU e, organizacijos, tai yra Europos žmonių su klausos negalio organizacijos ir žmonių su regos negalio vardu. Tai yra labai pažeidžiama visuomenės grupė su dvilypė negale. Neretai e, visiškai mūsų nepaisoma. Ne vien tik dėl to, kad mes neregiai ir negirdime. Pavyzdžiui, dėl subtitrų E, audio prašai mums nepadeda. Ir atrodo, negalime pasinaudoti jokia pagalbos forma, kokia, kuri egzistuoja. Taigi tai reikia pripažinti. Reikia pripažinti, kad tai yra atskira negalios forma. Mes negalime pasinaudoti ir ženklų kalbos vertimu ar atskiriomis pagalbos priemonėmis skirtomis neregiams. Taigi e, reikia Europinio finansavimo skirto mokymams, tam, kad būtų parengti vertėjai, kurie žinotų, kaip atsižvelgti mūsų specifinius poreikius. Taigi reikia numatyti išteklius skirtus vertėjams, dirbantiems žmonėms su regos ir klausos negale nes e, kitaip negalėsime pasinaudoti užtikrinus ES lygiu. Taigi reikia skirti finansavimą ir tik taip bus užtikrinta įtrauktis, įtrauktis ir tokiems žmonėms kaip mes. Mes turime įprasnius poreikius, turime turėti galimybių pragyventi, tam, kad galėtume gyventi nepriklausomai. Thank you so much. And next speaker, next speaker from... Dėkuoju. Toliau Airijos negalių federacijos atstovas Gerardas Elis. Kviečiu Gerardą Elisą. Ačiū, gerbama pirmininkė. Šiandieną kalbėsiu apie technologijas, bet e, daug iš to, ką minėsiu, galima pritaikyti švietimo, transporto sistemos ir kitur. Technologijos neturi būti sudėtingos. Pavyzdžiui, aš naudojusi specialiu e, laikrodžiu su e, brailio raštu ir žymenimis. Jį lengva naudoti. Taip pat, žinau, yra kitas priemonės specialios vyriausių galiųjų vežimėliai, kurie turi e, tam tikras pavaras ir palengvina judėjimą. E, gu, yra ir kitų technologijos priemonių, kurios e, bū, gali būti pritaikytos, pavyzdžiui, Google akiniai ar panašus renginiai ir kol kas e, visuomenė yra nusistatymas, tarsi kažkokiai tik tai grupiai vartotojų yra skirtos tos priemonės. Reikia atsisakyti tokių nusistatymų. Artėja naujos technologijos, pavyzdžiui, e, automobiliai, kuriems nereikės vairuotojų ar 3D spausdintuvai e, kurie taip pat e, turbūt gali mums pritaikyti. Kol kas žinome, kad nėra dar kai kurių darbo vietų, kurios ateityje atsiras dėl naujų technologijų. Ir tie darbai, tos darbo vietos bus prieinamos visiems, jeigu visiems bus numatyta galimybė naudotis naujosiomis technologijomis. E, taip pat reikia siekti, kad įvairios draugijos, kaip kad kompiuterių draugija, aš jai priklausau, kad kitos technologijų grupės galvotų apie žmonės su negale. Bet taryba, parlamentas ir komisija taip pat turi atlikti savo darbą, kad tai taptų realybė. Mes turime gerai gyvendinti prieinamumo aktą, reikia peržiūrėti audiovizualinių paslaugų direktyvą, reikia iš esmės peržiūrėti uh, E, viešųjų e, pirkimų direktyvą. Reikia užtikrinti, kad Europos viešųjų pirkimų sistema, finansavimo mechanizmai būtų palankus žmonėms su negale. Taip pat reikia įgyvendinti e, Europos strategiją dėl negalios 20-30 metams ir kitus dokumentus. Mes turime su stiprinti e, visus mūsų gyvenimo aspektus. Taip pat kaip uh, e, druskas riboje ar cukrus arbatoje, taip tie dalykai turi būti prieinami. Dėkoju. Dabar pasisakys Kristovas Hetmanas, Europos parlamento narys, kuris paskutinis šioje diskusijų dalyje kalbės. Dėkoju. Pirmininkė, ponios ir ponai. Mes negalime leisti, kad žmonės su negale negalėtų naudoti savo teisėmis. Aš taip pat galvoju apie orumą ir nepriklausomybę. Reikia užtikrinti darbo galimybės e, prieigą. Matome, kad jau yra pažangos, bet jūs Europos neįgaliųjų formo forumo e, dalyviai, nariai galite įvertinti tai, ką mes darome. Yra tam tikrų pozityvių pokyčių, bet dar mūsų laukia ilgas kelias, kad žmonės su negale galėtų naudotis visomis paslaugomis, visais produktais ir kad galėtų gyventi nepriklausomą e, gyvenimą, pilna kraujo gyvenimą ir politikai, mes institucijos turime daryti viską, kad tai taptų realybė. Ir mes jau atlikome pirmąjį etapą darbų e, rengdami Europos prieinamumo aktą. Bet reikia dabar, kad visais lygmenimis, ne tik Bruselė, bet visur jis būtų greitai ir veiksmingai gyvendinamas. Pirmiausiai galvoju apie vietos lygmenį. Turime pagerinti užimtumo galimybės žmonėms su negale nes jūs turite didžiulį potencialą, bet darbo rinkoje jis neatsispindi, nėra panaudojamas. Man atrodo, kad situacija gali pasikeisti e, darbdaviams numatant tam tikras paskatas. Reikia socialinių įmonių daugiau, paremti jų steigimą, reikia integruotų darbo sąlygų, reikia uh, siekti visais būdais padidinti neįgalių žmonių su negale užimtumą. Taip pat e, švietimo sistema labai svarbi. Nuo pat mažumės žmonės e, su negale turi būti įtraukti į švietimo sistemą, kad vėliau jie nepatirtų diskriminacijos. Dėl įvairių priežasčių žmonės su negale nebaigia mokyklos, pavyzdžiui. Turime užtikrinti, kad būtų įvairios priemonės numatytos mokymuisi visą gyvenimą. Ir dar baigdamas noriu pasakyti, kad jau seniai nemačiau tokio didelio entuzijazmo, tiek daug šypsenų šioje salėje. Atvykite pas mus dažniau. Ačiū. Dank u wel. Ik wil graag iedereen bedanken. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti visiems, visiems, kurie dalyvavo diskusijose. Žinau, kad yra žmonių, kurie dar nori pasisakyti, e, kai kas laukia, yra laukimo sąraše, kai kurių pavardės dėje nebeliko laiko, turime laikytis laiko apribojimo ir jau šiek tiek vėluojame, bet prieš baigiant šią diskusijų dalį norėčiau suteikti žodį. Ponui Vardakastariui. mes dabar turėtume e, tvirtinti rezoliuciją. Bet norėčiau, kad e, komisija pakomentuotų mūsų pasiūlymus išdėsius rezoliucijoje. Dvi minutės turbūt skirsime e, jai, komisijos nariai, kad pakomentuotų tą mūsų pasiūlymą. Labai ačiū. Labai ačiū pirmininkui negaliųjų forumo šiandieną mes sustinkame su tokiu dėliu skaičiu žmonių ir 20-osios Europos negalių forumo metnės labai svarbus yra e, svarbi data. E, tai reiškia, kad jūsų organizacija yra stipri, mes turime dirbti kartu su jumis. Mes kaip komisija dirbsime toliau, rytoj susitiks ministrai taryboje ir kaip pažadėjau, rytoj aš kreipsiuosi į ministrus ir tikiuosi, kad bus sustarta dėl Europos prieinamumo akto. Tas klausimas yra įtrauktas į darbo atvarkę. Mano kolegė Jūrova labai e, dirbs daug e, šioje srityje, tai yra kita komisijos narė ir mes raginsime tarybos narius. Pa, e, susitarti dėl direktyvos, dėl diskriminavimo panaikinimo. Ir mes turime jūsų pasiūlytą rezoliuciją, mes norime, kad ji taptų realybė. O šiandieną mums tikrai reikia veikti, nebereikia popierių daugiau, reikia veiksmų. Bet tam reikia strategijos, reikia sistemos. Mes turime išplėtoti tuos pastaruosius du dalykus. Dėl to buvo labai svarbu išklausyti jūsų šiandieną ir tikiuosi, kad šiai rezoliucijai bus labai plačiai e, pritarta ir mes turėsime pagrindą e, tolesniems darbams, galėsime renkti kitą strategiją Ir e, dabar, aišku, reikia gyvendinti dabartinę strategiją ir reikia dirbti visiems, pasinaudoti visomis priemonėmis, reikia įgyvendinti strategiją dabartinę ir žengti į priekį. Rezoliucija yra labai trumpa, nedaug popieriaus panaudota porą puslapių. Tai reiškia, kad viskas yra labai tiksliai surašyta ir aš pasiimsiu tą rezoliuciją ir e, gilinsimės į tai, kaip ją galime įgyvendinti. Mes bendrausime su Europos neįgaliųjų forumu ir su visomis organizacijomis, kurioms jūs atstovaujate. Tikrai dirbsime ir dėkojame jums už jūsų visą atliktą darbą. So, colleagues. Kolegos, man atrodo, kad jūs ne tik, kad buvote, ne tik, kad labai šiltai sutikote tai, ką sakė komisijos narė, bet ir pačią rezoliuciją. Ar galime patvirtinti rezoliuciją? Pradėsite kampaniją dėl Europos strategijos dėl negalios ateities, veškite tą rezoliuciją savo ministrams. Šios diskusijos baigėsi, pasiruošime kitoms diskusijoms. Dėkoju visiems, kurie kalbėjote, visiems dalyviams. Ir atsiprašome tų, kuriems nepavyko ne, pasisakyti. Okay. Dan wil ik deze sessie afsluiten en... Kągi, dabartinė sesija baigiama ir dabar kviečiame kitos sesijos dalyvius. Aš norėčiau dar kartą padėkoti visiems už darbą ir ypatingai padėkoti norėčiau Europos komisijos nariai. Thank you.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 Dear colleagues, ladies and gentlemen, please. Dear kolegos, ponios ir ponai, kviečiu visus susėsti. Pradėsime trečiąją sesiją. Ir jums susėdus aš pasinaudosiu galimybę kalbėti savo gimtają čekų kalbą, Vážené delegátky, vážení delegáti, dámy a pánové. Gerbiami dalyviai, ponios ir ponai, man labai malonu šiandien pirmininkauti trečiai mūsų posėdžio daliai. Aš esu Olga Senalova, esu Europos parlamento narė, išrinkta iš Čekijos Čekijos socialdemokratų frakcijos sąraše buvau išrinkta, aš esu Europos, e, žmonių, Europos parlamento žmonių su negalė intergrupės bendra pirmininkė ir čia esame Europos parlamente ir būtent todėl nereiktų kalbėti vien tik tai apie neįgaliųjų teisės, reiktų kalbėti plačiau ne tik apie ES, nepamirškime 800 milijonų žmonių neįgaliųjų gyvenančių besivystančiose šalyse, kur labai dažnai jie lieka nematomi ir tyčia ignoruojami bei atskirti yra daugumos gyventojų. Daugelė šalių neįgalieji ir toliau yra labiausiai atskirti ir mažiausiai tikėtina, kad jie gaus prieigą prie sveikatos ar švietimo paslaugų, jiems labai sudėtinga ar beveik neįmanoma išbristi iš skurdo. Negalios yra viena didžiausių skurdo priežasčių besivystančiame pasaulyje ir taip pat Europos Sąjungoje. Dėl to mes labai laukiame 17, 17 jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslo, kur kalbama apie skurto panaikinimą. Ir čia pagrindinis tikslas yra nieko nepamiršti. Nors yra daug projektų neįgaliesiems niekuomet jie nepasiekia visų, kuriems ta pagalba reikalinga. Taigi turime įtraukti neįgaliuosius į visas vystimosi programas ir taip pat į visas Europos parlamento veiklos sritis, įskaitant ir išorės veiksmus. Kaip jau šiandien čia kalbėjome, tam, kad atspindėtumėme neįgaliųjų teisės, kad tas teisės įgyvendintumėme, turime įtraukti tuos asmenys į sprendimų prieimimo procedūras visais lygmenimis įskaitant ir planavimą bei įgyvendinimą. Dėl to aš labai džiaugiuosi, kad galiu bendrai pirmininkauti trečiai e, šio, šios diskusijos daliai kartu su Nadja Hadat, kuri yra vykdomojo komiteto, formo vykdomojo komiteto narė. Kadangi vėluojame, aš norėčiau pažymėti, kad visi dalyviai gaus tik šešias minutės pasisakymui. Taigi, pirmiausia, Neven Minica kreipsis į, Mimica kreipsis į mūsų video įrašą. Prašau. President Tajani. On... Pirmininkė Tajani, gerbiami nariai, brangūs svečiai, ponios ir ponai. Man labai malonu kreiptis į ketvirtąjį Europos žmonių su negale parlamentą. Šių metų parlamentas vyksta tada, kai minime Europos neįgalumo forumo 20-asias metinės. Per pastarosius 20 metų jūs tikrai garbingai gyvenote e, savo šūkį niekas apie mus be mūsų. Savo darbu jūs užtikrinate, kad būtų gerai atstovaujama, tvirtai atstovaujama žmonėms su negale Europos lygmenį ir padedate kasdien kurti e, visus apimančią visuomenę, kurioje būtų užtikrintos vienodas galimybės visiems. Mhm Kartu su jumis ES seniai jau remia žmonių su negale teisės visame pasaulyje. Kaip jūs žinote, mes suvaidiname labai svarbų vaidmenį, ragindami siekti ambicingų tikslų, tvirtinant naują darnaus vystimosi darbo tvarkę 230. Ir sakėme, kad niekas neturi būti užmirštas. Pirmą kartą yra numatyta toje darbo tvarkėje teisės žmonėms su negale. Ir tai turi turėti įtakos maždaug milijardų žmonių visame pasaulyje, kurie turi kokią nors negalę. 80 procentų iš tų žmonių gyvena besivystančiose šalyse. ES taip pat prisijungus yra prie jungtinių tautų neįgalių teisių konvencijos, kaip prisijungia ji trečios konvencijos kaip regioninė organizacija. Konvencija konkrečiai įsipareigoja užtikrinti tai, kad tarptautinis bendradarbiavimas e, įtrauktų visus ir būtų prieinamas žmonėms su negale. 2015 metais Junktinės tautos pripažino, kad ES pozityviai įtakojo konvencijos įgyvendinimą, ypač finansuodama ES išorės veiksmus. Šią vasarą visos ES institucijos ir 28 valstybės narės patvirtino naują Europos konsensusą vystimosi srityje. Šis konsensusas yra pagrystas mūsų politikos priemonių sistema, e, neįgalumo klausimais, žmogaus teisėmis ir demokratija. Taip pat jis dar kartą įtvirtina mūsų teisę tarptautinėme bendradarbiavime siekti užtikrinti visiems teisės Ir taip pat pripažįstamas ryšys tarp skurdo ir neįgalumo. E, taip pat konkrečiai kalbam apie žmonės su negale ir raginama juos įtraukti į visuomenę kaip pilnateisius narius. Tačiau mes e, norime parodyti pavyzdį ne tik kalbėdami, bet ir konkrečiai veikdami. Europos Sąjunga labai daug lėšų skiria e, žmonėms, žmonių su negale įtraukčiai visame pasaulyje. Nuo 2010 metų mes finansavome daugiau negu 330 konkrečių projektų skirtų žmonėms su negale 95 šalėse e, ir dalyvaujame bendrai gyvendami projektus su pilietinė visuomenė. Mes e, skatiname e, vis, pilietinės visuomenės dalyvavimą Afrikoje, taip pat Afganistane gyvendame priemonės ir siekime užtikrinti, kad pavyzdžiui, jauni e, žmonės e, turintis klausos negalę sužinotų daugiau apie seksualinę reproduktinę sveikatą Paragvajuje ir Urugvajuje. Tai yra tik keletas pavyzdžių. Mes palaikome taip pat politikos dialogą su savo partnerėmis, šalimis. Vakar mes e, paskelbėme apie naują keturių metų projektą Panaikinkime spragą tas projektas skirtas yra politikai, e, politikos priemonėms, kurios e, padėtų žmonėms su negali ir užtikrintų tam tikras paslaugas. E, mes norime sukurti tvirtą visuomenę, kuri įtrauktų visus narius. Jetnebeš Niksi yra žmogaus teisų srities teisininkė iš Etijopijos. Ji daug patyrė diskriminacijos, kadangi yra neregė jauna moteris Afrikoje gyvenanti ir ji mums e, parodo, kad lyderystė nesusijusi su mūsų akimis, ausimis ar kojomis. Mes kiekvienas turime galių savyje būti lyderiais, kokie bebūtume, kur bebūtume. Ir taip pat mes galime padėti kitiems gyventi geresnį gyvenimą. E, Pabaigoje aš norėčiau padėkoti visiems lyderiams, kurie yra šioje salėje šiandieną. Mes tikrai turime nei vieno nepamiršti. Aš ir toliau dirbsiu su visais kartu, su jumis kartu, kad mes e, prisidėtume prie žmonių su negale teisų įgyvendinimo visame pasaulyje. Labai jums ačiū. Vážené dámy, vážení pánové. Ačiū, ponios ir ponai. Man labai malonu pasveikinti komisijos narį Kristianis Stalienidės. Jums dabar žodis teikiamas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė Varda Kastani, ponios ir ponai. Man labai malonu šiandien čia dalyvauti šiame labai svarbiame renginyje Europos parlamente žmonių su negale Europos parlamente. Aš norėčiau padėkoti rengėjams už malonų pakvietimą pasikeisti nuomonėmis šiame svarbiame forume. Prieš kelias dienas minėjome Europos žmonių su negale dieną. Pirmininkė Varda Kastanis, leiskite man pasveikinti visus 20-ojo Europos neįgalumo forumo gimtadienio proga. Ponios ir ponai, jūs geriau nei aš žinote, kad maždaug vienas milijardas žmonių gyvena su negale visame pasaulyje. 80 procentų jų gyvena besivystančiose šalyse. Deja, netgi išsivyščiusiose šalyse žmonės su negale dažnai susiduria su iššūkiais savo bendruomenėse. Aišku, besivystančiose šalyse jiems tenka dar daugiau iššūkių, dar daugiau diskriminacijos. Netgi jei ir nėra krizės situacijos toje šalyje. Tačiau, kai kyla gaivalinės nelaimės, tenka žmonėms bėgti, jų situacija dar sudėtingesnė. Dėl to, su kokia rizika jie susiduria galimybė gauti pagalbą stikinės nelaimės atveju yra kur kas sudėtingesnė. Jiems reikalinga papildoma apsauga, prieiga prie bazinių paslaugų yra ribota ir nėra pritaikyta prie jų poreikių. Kalbu apie maistą, vandenį ir sanitarnės paslaugas. Taip pat kartais, tai dar svarbiau, medicininė ir psichosocialinė parama. Labai dažnai asmenys su negale taip pat yra atskirti ir nuo humanitarinės pagalbos, ir reagavimo, skubaus reagavimo paslaugų. Gerbiami bičiuliai, ES ir mūsų valstybės narės yra didžiausias humanitarnės pagalbos teikėjas visame pasaulyje. Mes vaidiname lyderio vaidmenį formuojant pasaulinę humanitarnę aplinką. Praeitais metais komisijos humanitarinis biudžetas, humanitarinis pagalbos biudžetas pasiekė 2,1 milijardo eurų, tai yra rekordinė suma. Mūsų įgaliojimai yra aiškus. Mano darbas kaip komisaro atsakingo už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą įgaliojimai yra aiškus. Mes turime padėti labiausiai pažeidžiamiems asmenims. Ir žmonės su negale turi būti didžiausias prioritetas. Tai yra mūsų moralinė pareiga, mūsų europiečių pareiga. Europos Sąjunga yra labiausiai propaguojanti žmonių su negale teisės. Mes esame Junktinių tautų konvencijos dėl neįgaliųjų teisių šalis, pasirašysiai šalis, ir ten numatytos konkrečios prievolės pagal 11 straipsnį, kur kalbama apie rizikos ir humanitarinės nelaimės atvejus. Tos prievolės turi atsispindėti ES politikoje visais aspektais. Antras dalykas. Mes taip pat patvirtinome pasaulinio humanitarnės pagalbos neįgalumo skyrių ir taip pat su tuo susijusi veiksmų planą tai yra labai apčiuopiami mūsų įsipareigojimų įkūnijimai. Tačiau ES neturi būti vien tik žodžiai. Mes imamės ir konkrečių veiksmų. Mes integravome žmonių su negale poreikius į savo politiką. Apsaugos rytyje, priverstinio persikelimo ir sveikatos rūpybos srityje. Šiais metais mes finansuojame pirmasis, pirmųjų gairių, pirmasis, pirmųjų gairių įgyvendinimą, kalbant apie žmonių su negali įtraukti į humanitarnius veiksmus. Tai rodo, kad esame pasiryžę skatinti siekti pokyčių sistemoje, visose sistemose. Antras dalykas, mes taip pat teikiame tikslinį finansavimą teikiant specifinę paramą žmonėms su negale tikinių nelaimių krizių atvejais. Per pastarosius dviejus metus 26 projektai susijęs su neįgalių organizacijomis buvo finansuoti, iš viso 30 milijonų eurų tam buvo skirta. Ir nuo pat savo darbo kaip komisijos narys pradžios didinome tą finansavimą 40 procentų. norėčiau pateikti pavyzdžių, kas buvo daroma nuo mano kadencijos pradžios. Turkijoje mes pagerinome prieigą prie kokybiškų paslaugų pabėgėliams, kurie turi negalę. Pietų Sudane mes parėmėme pajėgumų kūrimo projektus, kalbant apie humanitarnės pagalbos teikėjus, įtraukėme žmonės su negale. Indijoje mes finansavome prieigą prie reabilitavimo paslaugų žmonėms su negale. Graikijoje mes finansavome tam tikrų prieglaudų e, projektus, kur yra pritaikyti specialūs dušai ir, ir panašiai negaliems žmonėms. Taigi mes tikrai bandome pasiekti, kuo galima geresnių rezultatų veikdami vietoje. Trečias dalykas, mes labai daug ką darome civilinės apsaugos srityje, įtrauk, siekiant čia įtrauktis, įtraukties. Civilinė sauga yra dar viena mano kompetencijos sritis. Mes stichnių nelaimių parengties ir valdymo srityje atsižvelgiame į neįgalumo aspektą, rengiame projektus žmonėms su negale. Prieš dviejus metus taryba patvirtino išvadas dėl stichnių nelaimių valdymo ir kalbama apie specifinius žmonių su negale poreikius. Daug ką darome, tačiau galime nuveikti dar daugiau ir privalome nuveikti daugiau bendrai ypač donorai, partneriai. Ir aš kaip komisijos narys esu pasirengęs imtis tolesnių veiksmų tam, kad galėtumėme patenkinti žmonių su negale poreikius vietoje, visur. Mėly bičiuliai, kartais girdžiu, kad privalome pirmiausiai kurti visapusiškai neįgalumui draugišką visuomenę Europoje, prieš pradėdami tą daryti krizinėse situacijose. Aš atvirai kalbant manau, kad toks požiūris yra trumparegiškas. Aišku, daug iššūkių vis dar susidurėme, su daugeliu iššūkius turime ir Europos Sąjungoje, mūsų šalyse. Tačiau tai neturėtų mums neleisti kovoti už labiau įtraukius humanitarinius veiksmus. Tie du dalykai yra tarpusavyje suderinami ir vien, vienas kitą sustiprinantis. Aš esu dėl to tvirtai įsitikinęs. Per pastarosius mėnesius aš su neįgaliųjų organizacijomis kalbėjausi, su partneriais kalbėjausi apie tai, kaip būtų galima nuveikti daugiau. Ir keitimasis nuomonėmis įtrauktis yra būtina judant į priekį. Prieš kelias dienas aš taip pat turėjau garbės susitikti su pirmininku Vardakas Tanis. Ir mes abu sutarėme, kad labai svarbu dirbti iš vien, kad kurtumėme labiau įtraukę visuomenę visame pasaulyje. Kaip jau sakiau, esame pasirengę ir norime nuveikti daugiau. Ir štai kaip to galime padaryti. Pirmiausia, pirmąjį kartą mūsų finansavimo projektuose humanitariniai partneriai turi įtraukti žmonės su negale vykdydami savo veiksmus. Tai yra pirmasis prioritetas. Antras dalykas. Mes parengsime standartus dėl ES humanitarnių veiksmų, kad specifiniai pažeidžiamų grupių poreikiai, tokių kaip moterys, vaikai su negale, būtų tinkamai juos atsižvelgiama. Ir trečias dalykas, mes turime pasirūpinti, kad žmonės su negale galėtų išsakyti savo nuomonę ir kad į ją būtų atsižvelgiama visais momentais, ne tik kalbant apie humanitarnės pagalbos gavėjus, bet taip pat juos aktyviai įtraukti, kuriant uh, tuos veiksmus. Aš asmeniškai to sieksiu, kad žmonės su negale būtų įtraukti į konsultacijas dėl mūsų politikos iniciatyvų. Per tokias organizacijas, kurios jom, jiems atstovauja, mes esame pasiryžę įgyvendinti šūkį, kad niekas dėl žmonių su negali nebus daroma, neįtraukiant žmonių su negali. Praeitais metais mes Mienmarė gyvendinome projektą susijusį su statybomis ir žmonės su negale buvo įtraukti į stikinių nelaimių padarinių likvidavimo veiksmus. Vienas žmogus su negale labai išmintingai pasakė, jeigu ištinka gaivalinė nelaimė, ji paveikia visus. Visiems reikalinga pagalba rengiantis gaivalinėms nelaimėms. Taigi mes žiūrėsime, kaip būtų galima geriausiai integruoti žmonių su negale poreikius į mūsų veiksmus. Reikia naudotis ir duomenų rinkimu. Kaupti duomenis. Ir dar vienas dalykas. Mes dirbsime pajėgumų kūrimo srityje, kad būtumėme labiau įtraukiantys, įtrauktumėme žmonės su negale ir kad pasidalintumėme žiniomis, o geresnės žinios ir užtikrins geresnį teisų užtikrinimą. Gerbiami bičiuliai, prieš kelias dienas Europos parlamentas balsavo dėl pranešimo dėl Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo. Pranešime reikalaujama, kad ES pasirūpintų, kad žmonės su negale nebūtų palikti nuo šaly ir nebūtų įtraukiami į humanitarnės pagalbos teikimą. Aš visiškai tam prituriu, tai yra mūsų prievolė pareiga išklausyti jūsų pasiūlymų, kad mes galėtumėme geriau sureaguoti žmonių su negale poreikius, ypatingai gyvendindami Europos humanitarnė, humanitarnės pagalbos projektus. Deja, greitų sprendimų čia nėra. Tai yra procesas, kuriam reikia kolektyvinių veiksmų, kurių turime imtis mes visi. Tačiau turime bendrą interesą padėti pažeidžiamiausiems humanitarnėse krizėse. Aš esu įsitikinęs, kad mes kartu galėsime humanitarnę pagalbą padaryti labiau įtraukiančią. Kartu mes galime pasiekti esminių pokyčių pažeidžiamiausių žmonių gyvenime vietoje. Aš esu įsitikinęs, kad kartu mes pasieksime rezultatų. Dėkuoju išdėmesi. Thank you. Thank you, Commissioner. Dėkuoju, ponė komisarė, už tai, kad pasisakėte taip konkrečiai, ryštingai ir energingai. Aš manau, kad iš tikrųjų labai vertiname tai, kas nuskambėjo. O dabar jums leidus norėčiau pasveikinti kolegą Mario Tereka, Terikabras. Jis yra žaliųjų mm, vicepirmininkas, jis yra, yra ES ir Meksiko uh, jungtinės kom, parlamentarnės asamblėjos pirmininkas. Po kalbos turėsiu išvykti, nes turiu kitą susitikimą. Dėkoju, ponios ir ponai draugai. Man tenka didelė garbė šiandieną kreiptis į Jūs, pono Filip Lamberts, tai yra e, šios, e, šio parlamento žalių frakcijos vicepirmininko vardu. Mūsų frakcija nuolat gynė e, žmonių su negale lygybė ir pasisakė už vienodą traktavimą. Ir tai darysime ir toliau visais lygminimis E, visose prioritetės rytise - prieinamumas, dalyvavimas, lygybė, užimtumas, švietimas ir mokymas, veikatos apsauga, socialinė apsauga bei išorės veiksmai. E, šių metų lapkričio 30 dieną Europos parlamentas, tai yra mes, patvirtume rezoliuciją skirtą Europos strategijos dėl negalios įgyvenimui. Mūsų frakcija balsavo už šią rezoliuciją, nors visgi yra aspektų, kurių pagėdama, tačiau jie netraukti į rezoliuciją. Konkrečiai čia turiu galvoje aspektus susijusius su taupimo politikos atsisakymu, o taip pat aspektai susiję su seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis ir jų teikimu moteriams su negale, taip pat e, aspektai susijęs su sterilizacijos praktikos nutraukimu. Tačiau e, mūsų darbas neapsiriboja konkrečiamis priemonėmis. Jis e, susijęs su mūsų giliu įsitikinimu. Tai yra, kad visi žmonės yra vienodi ir visi nusipelno orumo. Ir mūsų skirtimai niekaip neatsiliepia šiai universaliai teisė į orumą. Ypač jeigu kažkas dėl gimimo, e, dėl nelaimingo atsitikimo turi negalę, e, toks asmo turi teisę į e, visuomenės pagalbą ir paramą. Ir toks asmuo turi teisę prisidėti sprendimų uh, susijusių priemonėmis, kurios kiek manoma turėtų pagerinti jo situaciją. Nes mes visi vienoje pusėje, mes visi esame žmonės ir turime teisę vystyti savo gyvenimo kelyje. Mes turime emocijas, būkštavimus, viltis ir e, lūkesčius. Todėl mūsų parma žmonėms su nerama e, nėra kažkokia malonė. E, Ne, mes tokiu būdu pripažįstame, jog visi siekiame laimės, norime išpildyti savo likimą žemėje ir todėl e, visuomet reikia jūsų indėlio, jūsų dalyvavimo visose srityse, o konkrečiai tose srityse, kurias jūs išmanote daug geriau, ne mes. Būkite uh, tikri, kad mes visuomet būsime solidarus su jumis, lygiai kaip, kaip esame solidarus su visais, kurie mano, kad verta gyver, gyventi geresnėme pasaulyje, kuriame gerbiamos žmonių teisės ir užtikrinamas orumas visiems. Dėkoju už jūsų supratimą ir dėmesį, nors ir nesame tokie aktyvus, kaip kad norėtųsi. Dėkoju. Thank you, Joseph. Dėkuoju, Josefai. Ponius ir ponai, darnaus vystimasi tikslai ir jų įgyvendimas yra e, prižiūrimi Watch Europe organizacijos ir labai džiugu pasveikinti ponę Alison Coleman, jos vykdomą komiteto nare, kuri yra atsakinga už kovą su korupcija teikiant vystamąją pagalbą. Dėkoju, dėkoju už e, mūsų organizacijos kvietimą e, dalyvauti šiuose diskusijose. Taip pat norėčiau e, pasveikinti šį formą su jubilėjumi Mm, taigi aš dirbu Transparency International ir e, mes turime korupcijos atvejus e, teikiant, e, vystome pagalbą. Taigi, manau, kad reikėtų šiek tiek pažvelgti atgal tam, kad suprastume, kas yra darnaus vystimasi tikslai, nes tas procesas yra pakankamai kompleksiškas. Tai yra unikalūs politiniai įsipareigojimai ir tai reiškia, kad visos šalis turi imtis naujų uni veiksmų tam, kad būtų skatinama gerome. Tikslai yra ekonominiai, socialiniai, aplinkos sauginiai ir valdymo klausimai. Jie apima socialinę apsaugą, sveikatą, švietimą ir mokymas, įsidarbinimų galimybės, o taip pat ir klimato kaitą, aplinkos saugą, teisingumą ir stipres institucijas. Taigi šie 17 tikslų reiškia, jog pripažįstama, jog tik dirbant iš vien visose šiose srityse te galime pasiekti pokyčių, tikrųjų pokyčių. Taigi šis platus požiūris nėra vienintelis unikalus dalykas susijęs su šiais tikslais. Įtrauktis yra jų širdis ir tai reiškia nediskriminavimas. Tai, tai atsispindi ir raginime nieko nepalikti nuo šalyje, o taip pat ir vizijoje, e, kurios tikslas yra kurti atvirą, socialiai traukų, e, tolerantišką pasaulį, kuriame niekas nelieka nuo šalyje. Tikslai ypatingi dar ir todėl, kadangi visos pasaulio šalis, nepriklausomai nuo to, ar jos yra išsivyščiusios, ar besivyštančios, ar turtingos, ar neturtingos dabar prisėmė įsipareigomus, kur įgyvendinti darnaus vystimo tikslus. Tai reiškia, kad ES savo teritorijoje taip pat turi dėti pastangas tam, kad būtų įgyvendinti 17 tikslų ir 169 potiksliai. Ir tai reiškia, kad reikia rūpintis, kad labiausiai pažydžiamos grupės nebus pamirštos. Nebus lengva, reikės lyderystės Taip pat teks ne, nemažai sunkiai padirbėti. Ir tai reiškia, kad reikėtų rasti naujus darbo metodus, naują mąstyseną ir tai reiškia, jog reikės atrasti naujus bendradarbiavimo būdus. Būtent mūsų Watch Europe e, organizacija, kuri buvo sukurta 15 metų vasarą, bando tai užtikrinti. Mes egzistuojame tik 2,5 metų ir mes dirbame su vairiomis organizacijomis atsakingomis už įvairius klausimus. Mes dirbame iš vien tam, kad ES būtų gyvendinti darnaus vystimo tikslai. Mūsų pagrindinė užduotis apjungti pilietinį visuomenę vairiose sritise, tai yra moteris, vaikus, senyvo amžiaus žmonės, migrantų žmonės su negale, e, taip pat e, būstą, sąžininką prekybą, skaidrumą ir prekybą. Visas šias rytis, visas šias grupės bandome aprūpinti tam, kad dirbtume iš vien. Dabar turime 101 narį, Kai kurie čia nariai dirba Europinių lygių, kai kurie jie dirba ir ES valstybės narėse nacionalinių lygių. Mes kartu dirbame su politinius sprendimus priimančiais subjektais, mes kartu prižiūrime ir tikslų gyvenimą. Taigi, klausimas, kokių rezultatų pasiekia ES įgyvendinama tikslus ir prižiūrėdama jų gyvenimą. Taigi, E, džiugu, kad turime humanitarnės pagalbos atsakingus asmenys. Noriu pakalbėti apie tai, ką daro ES savo viduje. Praeitais metais komisija parengė pirmąją ataskaitą dėl ES darnaus vystimosi veiksmų ir nežiūrint to, kad buvo prisimti įsipareigojimai gyventi tikslus, tačiau konkrečių veiksmų trūko. Ataskaitoje vertinta politikoje, tačiau neįvertintos spragos. Taigi reikia pažiūrėti, kogi trūksto. Uh, ko nedarome tam, kad galėtume parengti konkretų veiksmų planą. Akivaizdu, jog ES turi parengti visapusišką strategiją, kuria skatintų politinį koordinavimas ir nuseklumą. Ir tai turime daryti aktyviai, traukdami žmonės ir su negale, ir visas kitas grupės, kuriams kylam atskirties pavojus. Mums reikia konkretaus gyvenimo plano su tvarkarašiais ir veiksmais. Taigi kaip ES gali tikėtis padaryti apčiopiamos pažangos per 12 mėnesių, 12 e, metų. Trūksta ambicijų ir tai rodo, jog darnus vystimasis dar netapo tikruoju prioritetu. Jeigu pažiūrėsime tai, kas buvo pasakyta komisijos pirmininko kalboje apie padėtį e, sąjungoje, tai nebuvo nepaminėtas ne vienas darnaus vystimasi tikslas. Ši kalba rodo, e, kokie yra komisijos politiniai prioritetai. Tai taip pat atspindi, kas nėra prioritetai. Šiais metais komisija taip pat pristatė penkis scenarius skirtus ES ateičiai. Taigi, kaip turi atrodyti ES ateitis? Šiame dokumente beveik nepaliestas darnus vystimasis. Ten kalbama tik apie tai, kaip ES gali būti lyderiai gyvendinama tikslu, tačiau nekalbama apie tai, kaip ES gali būti lyderiai juos įgyvendinama. Aš manau, kad tai prarastas šansas, nes tikslų gyvenimas gali suteikti teigiamą e, Europos ateities viziją, kuri, Europos, kuri būtų paremta vertybėmis, kuri leistų įtraukti visus Europos piliečius, įskaitant ir uh, atskirtie atsikūrusios grupės. Na ir vietoj to mūsų organizacija ir kitos organizacijos turi parengti mūsų pačių šešių punktų Europos ateities scenarijų. Aišku, nusistačius planą, tikslus, tinkamas priemonės, vis dėlto be konkrečių priemonių mes toli nenaisime. Statistikos organizacija parengė ataskaitą, e, kuriai vertinta šimto indikatorių pagrindu, kokia padaryta pažanga. Gerai, kad parengtas šis dokumentas, tačiau yra nemažai sričių, kuriuose e, trūksta pažangos. Labai per, skubotai buvo parengti tie 101 rodikliai. Ataskaitoje nebuvo e, nustatyta, kad padaryta pažanga, trūksta gyvenimo, nebuvo apžvelgti visi darnaus vystimasi tikslai ir nesižvelgti tai, ko dar trūksta, ką dar turime padaryti. Taigi šioje ataskaitoje nekalbam apie tai, kaip toli ir kaip greitai turime eiti, jeigu norime pasiekti tikslų per 12 metų. Taip pat e, ataskaitoje trūksta ir kritinių duomenų, leistų užtikrinti principą, kad nei vienas neturėtų likti atskirtyje. Taip pat nekalbama ir apie tai, kaip sumažinti neligybę ES viduje. Tikslas kad visi žmonės turėtų naudos iš darnaus vystimosi tikslų. Ir tai reiškia, kad reikėtų įvertinti tuos veiksnius, kurie sąlygojo atskirti ir neligybę Europos Sąjungą. Tai reiškia, reikia surinkti duomenis, analizuoti juos ir jais remiantis daryti pažangą. Nežiūrint to, pirmoje ataskaitoje Eurostatas e, nepasinaudojo e, svarbiausiais duomenimis. Pavyzdžiui, nebuvo įtraukti duomenys susiję su žmonėmis su negale ir ketvirtuoju tikslu dėl švietimo ir mokymo. Taip pat nebuvo kalbame apie žmonės su negale įvertintą ir aštuntąjį tikslą, tai yra uh, Uh, orus darbas visiems. Kitais metais ES peržiūrė savo rodiklius, o mūsų organizacija ragina ES užtikrinti, jog ši peržiūra būtų parengta įtraukiamis ir visapusiškomis procedūrimis. Norime, kad ES išplėsti vertinimo ataskaitas, kad būtų vertinime ne vien tik tais kiekybiniai, bet ir kokybiniai rodikliai. ES turi derinti savo rodiklius su tarptautiniais tikslais bet to turi žengti toliau, jeigu ji iš tikrųjų nori būti lyderė. Ir aišku, ES turi e, renkti naujus duomenis, e, įskaitant ir duomenis apie žmonės su negale. Ir visai turi būti daroma, įtraukiant ir pilietinį visuomenę. Na ir pabaigai noriu paminėti štai, kad žinau, kad pasisakiau neigiamą gaidą, todėl pabaigai keletas teigiamų žodžių. Juolab, kad žymime metinės ir todėl tai yra proga palinkėti sėkmės. Taigi Europą e, sukūrus e, suinteresuotų subjektų darnaus vystimas rytie platforma, e, verslas, profsąjungos, pilietinė visuomenė ten gali susiburti ir kalbėti apie tikslų įgyvenimą. Vakar įvyko pirmasis susitikimas, jis drąsina ir turi vilties, nes ši platforma yra šansas ES konsultuotis ir bendradarbiauti su pilietinė visuomenė ir kitais ekspertais platforma leis sukurti mažesnės grupės, kurios e, nuodugniau vertins konkrečius klausimus. Tuos klausimus reikia nustatyti, tačiau veikiausiai bus nedidelė grupė dėl būsimo ES biudžeto, daugiametės finansavimo programos, daugia kasmetinio vertinimo, taigi raginame ES įtraukti daugiau suinteresuotų subjektų į šias mažasis grupės. Tai yra subjektų, kurie galėtų pasidalinti savo ekspertinės žeminimis, kaip kad, pavyzdžiui, Europos e, neįgalių formas. Tikrai pribrendo laikas parodyti Europoje lyderystę įgyvendinant šiuos tikslus, įgyvendinant kartu. Juolab, kad tik dirbdami iš vien mes iš tikrųjų galėsime užtikrinti geresnę ateitį visiems kartu. Na závěr úvodního panelu mi dovolte přivítat. Dabar paskut paskutinė kalbėtoja šių ekspertų kategorijoje e, pasisakys e, Europos negalių forumo vicepirmininkė Ana Pelais. Ji taip pat e, moterų grupiai dalyvauja kovoje už moterų ir vyrų lygės teisės. Prašom. Labai ačiū. Kalbėsiu savo gimtąją ispanų kalbą. Gerbiamas pirmininkė, Europos neįgalių forumo vadovė, kolegos, gerbiami Europos parlamento nariai, broliai, sesės, turintys negalę. Norėčiau su jumis pas, pakalbėti apie tris dalykus. Pirmiausia, apie tai, kad labai svarbi yra darnaus vystimos e, tikslų darbuotvarkė 30 metams asmenims su negale. Tai yra e, vizija mūsų ateičiai, kuri leistų užtikrinti žmogaus vystimasi. Mes turime siekti labai svarbaus tikslo - nieko nepamiršti, nieko nepalikti nuo šalyje. Mes uh, savo judėjimo dėka pasiekėme bičiuliai, bičiulės tai, kad neįgalumo klausimas būtų įtrauktas, įtrauktas į labai didelę vystymosi darbos varkės dalį. Pavyzdžiui, ketvirtasis tikslas švietimas ir lygybė. Aštuntas e, darbas orus, ekonominis augimas, dešimtasis tikslas, neligybės mažinimas, taip pat vienuoliktasis tikslas, miestai, e, visuomenės tvarios, tvarus miestai, taip pat, kai kalbame apie septynioliktąjį tikslą, E, darnaus vystimosi tikslams e, suburtas sąjūdis. Ir tie dalykai suteikia galimybę e, sieti neįgalumo klausimus su kitais tikslais. Tai labai svarbu vyrams ir moteriams turintiems negalę. Skurdo mažinimo tikslas. Antras dalykas - išgyventi badą. Trečias tikslas - sveikata, gerbuvis. Ir dar labai penktasis tikslas - lyčių lygybė. Labai svarbu yra uh, suprasti, kad mūsų judėjimai e, žmonės su negale gali labai prisidėti prie darbo tvarkės 2030 gyvendinimo, dar, darnaus vystimos tikslų įgyvendinimo. Mes turime teisę, galimybę dabar veikti ir ginti teisę žmonių su negale. Tai yra mūsų politinių siekių dalis. Kitais metais ši, ir šiais metais Liepos mėnesį, jungtinėse to, tiksliau kitais metais Liepos mėnesį 15 e, valstybių narių sieks peržiūrėti darnaus e, vystimosi tikslus 30 metais Albanija, Andora, Armenija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Ispanija ir Švei... Švedija. Šveicarija, atsiprašau labai svarbu, kad tos vyriausybės mus paminėtų mini į mūsų nuomonę atsižvelgia. Ir dar norėčiau paminėti vieną dalyką, kad mes dabar turime labai daug galimybių, e, bičiuliai, bičiuliai, sesės, broliai, mes turime dabar e, papildyti galimybę, papildyti dardaus vystimosi tikslus e, Junktinių tautų neįgalių teisių konvencijos nuostatomis. Reikia ginti žmogišką vystimąsi, užtikrinti teisės e, žmonių su negale ir tikimės, kad Teisės aktai taip pat bus įgyve, įdėkti politikos priemonės į biudžetus valstybių, kad niekas nebūtų paliktas nuo šaly. Ir neįgalių teisų konvencija kalba konkrečiai apie asmenis su uh, negalę, taip pat darnaus vystimosi tikslai 30 metams. Ir organizacijos žmonių su negale turi, mes turime im, užimti aktyvę poziciją ir siekti, kad abi tos priemonės būtų sujungtos. Turime užtikrinti, kad nacionaliniu e, lygmeniu būtų atsižvelgta uh, į būtinybę įderamai gyventi konvenciją e, ir taip pat, kad būtų siekiama darnaus vystimosi tikslų. Reikia, a, a, yra tam tikrų dalykų, kurie a, e, yra bendri tiek e, konvencijoje, tiek darnaus vystimosi tiksluose. Reikia siekti rezultatų. Ir a, atrodo, kad pavyzdžiui e, kai kurie gyvenimo tikslai yra, pavyzdžiui, e, tam tikri dalykai jūrų e, srityje, atrodo, tai nesusijęs su negalių teisėmis arba tam tikri klausimai, kuriuos reikia išspręsti sausumoje, bet šiaip iš tikrųjų yra 16, atsiprašau savo kalbėtoje, 15 tikslų darnaus vystimus yra tiesiogiai tikrai susiję su mumis. E, taigi tie tikslai ir neįgaliųjų teisų konvencija turi būti kartu, būti naudojama. Reikia susijęti tuos abu dokumentus ir dirbti. Toliau, kokį vaidmenį turi suvaidinti neįgal... žmonių su negalio organizacijos? Mes tikrai turime užimti svarbu vaidmenį. Kaip aš sakiau, pirmiausiai mes turime uh, galvoti apie darnaus vystimosi tikslus, turime pasitelkti darbo tvarkę 30 metų ir dėkti e, tuos dalykus savo organizacijose. Mes turime labai aktyvę poziciją užimti e, gyventinant e, šias priemonės žmogaus vystimosi. Ir mes galėsime pasiekti, e, taip veikdami pasiekti, kad mūsų vyriausybės įtrauktų tai į savo darbo tvarkės, pavyzdžiui, 30-ųjų metų darbo tvarkė, ir kad būtų atsižvelgta įgyvendinant ją į žmonių su negali interesus. Jeigu mes nieko nedarysime, jeigu ne įtakosime vyriausybių, tai tos vyriausybės pačios tikrai negalvos, kad ta darbo tvarkė 30 metų yra tiesiogiai susijęs su uh, neįgaliųjų teisėmis. Taip pat reikia siekti, kad valstybės, e, privatus sektorius, daug organizacijų uh, E, donorės, e, pilietinės visa, visuomenės organizacijos skirtų lėšas įgyvendinimui darbo tvarkės 30 metų ir e, teisė žmonių su negale turėtų visur atsispindėti, kaip ką tik sakė komisijos narys. Ir taip pat mes turime dirbti, kad tai būtų ir taip pat turime siekti, kad mūsų signalas pasiektų visus. Yra daug žmonių su negale organizacijų, kurios taip pat yra donorės ir mes kaip donorės turime siekti, kad mūsų mintys, mūsų pozicija atsispindėtų. 30 metų darnaus vystimosi tikslai ir darbo tvarkė kartais galvojama yra susiję tik su trečiosiomis šalimis, bet tai liečia ir mus, tai kas vyksta mūsų šalyse, kas vyksta mūsų e, broliškose šalyse, Europos Sąjungoje ir už Europos Sąjungos ribų. E, bičiulės, bičiuliai, organizacijų, organizacijų neįgaliųjų atstovai. Mes turime dirbti, e, bendradarbiauti, kad 30 metų darbo tvarkė būtų įgyvendinta. Mes turime tokį svarbų iššūkį, kuris susijęs su 30 metų e, darbo tvarkė nieko nepalikti nuo šalyje. Ir tai yra visų mūsų reikalas, visų mūsų asmeniškai, visų vyrų ir moterų, visų žmonių, kurie neprisijungia dar prie mūsų darbo. Reikia mums dirbti ir su tais neįgaliųjų judėjimais, kurie dar nedalyvauja. Žmonės dirbantys visuose institucijose, kurių negali yra nematoma, kurie, pavyzdžiui, yra, turi e, labai didelę negalę. Žmonės, kurie turi problemų, negali patekti, pavyzdžiui, čia, netaip jiems visai kaip mums. E, bičiuliai, bičiulės, kurie turite negalę, mes turime nei vieno nepamiršti. Ir dar noriu dėl moterų, mergaičių su negale padėties, noriu pasakyti, kad ES mūsų šalis turi daug priemonių kovoti už lyčių lygybę, tačiau pamirštamos esame mes, moteris su negale, mergaitė su negale. E, kas šešta moteris yra moteris su negale. Ir Mes turime e, toliau, galvodami apie tai, gyventinį darnaus vystimosi tai darbo atvarkę, kad niekas mūsų nepamirštų. Ačiū. Yeah. Okay. Many thanks, Anna, reminding us. Ačiū, Ana, kad priminiai mums, kad turime dvi stipres priemonės, turime tvaraus vystimosi tikslus, kur yra aiški darbo atvarkė iki 30 metų, taip pat turime konvenciją, kurios turime nepamiršti. Taigi, dabar labai vėluojame ir nedelsdama suteikiu žodį, bet dar prieš tai norėčiau padėkoti, kad vis dar esate su mumis. Turime labai mažinti kalbėjimo laiką iki pusantros minutės, nes priešingų atveju nebeliks vertimo. Taigi pirmiausia žodis Michael Kalmer, kuris yra iš Europos disleksijos organizacijos. Jis jos yra pirmininkas, prašau. Aš esu Michael Kalmer, esu Europos disleksijos asociacijos pirmininkas. Aš kalbu Europos piliečių vardu tų, kurie turi nematomą negalę, tai yra disleksija. Disleksija yra labiausiai paplitusi mokymosi problema, kai įgyti skaityti yra labai sudėtinga ir tai yra vis, visos kitos su supratimu susijusios negalios. Taigi 10-15 vis, procentų visų gyventojų turi tokią negalę. Skaitimo ir rašymo sugebėjimai yra labai svarbios iš anksnės sąlygos mūsų visuomenėse kalbant apie pavienius kultūrinius, socialinius, ekonominius raidos ir sėkmės elementus. Žmonės turintys disleksiją naviguoja gyvenimo vandenyse pasaulyje, kuris nėra labai draugiškas jiems ir susiduria su iššūkiais mokyklose, mokymo ir užimtumo srityse. Jiems sudėtinga bendrauti, socialinė segregacija jiems grėsia ir tai turi labai rimtų padarinių tiems žmonėms, kurie kenčia nuo disleksijos, jų šeimos nariams ir visai visuomeniai. Milijonai vaikų, paauglių ir suaugusių žmonių turinčių disleksiją Europoje turi teisę maksimaliai gauti maksimalės asmenės galimybės. Dėl to mes prašome, kad ES institucijos dirbtų su mūsų asociacija, kad iš anksto būtų galima identifikuoti disleksiją Europoje ir kad būtų tinkama parama visą gyvenimą suteikiama ir vienodos galimybės. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis Martin Gek iš Slovenijos nacionalinės tarybos. Jeigu jis vis dar yra salėje, prašau. Okay. Good. Yeah, I will give the floor then to the next speaker. Mes žodis teiksiu kitam kalbėtojui. Sardelo, SPD atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. SPD vardu trys dalykus norėčiau pasakyti. Tvarus vystimasis nėra įmanomas be jungtinių tautų konvencijos įgyvendinimo. Tas jau, man atrodo, ir taip buvo pasakyta. Konvencija nėra, nė, nėra, konvencijos neįmanoma įgyvendinti, nesižvelgiant į TVT tikslus. Mes reikalaujame politinio koordinavimo ir aiškaus biudžeto, kuris leistų mums apjungti šias svarbias politikos priemonės. Tačiau nepamirškime, kad yra ryšys tarp EDF ir klimato kaitos. Ir EDF atlikto darbo dėka pasaulyje ir Europoje Europa pasaulis tapo žmogiškesnis, socialesnis, šiltesnis, taigi sveikiname forumo atliktą darbą pastaraisiais metais ir sveikiname 20-ojo bilėjaus progą dėl to, kad pakeitėte klimatą. Taigi, kalbėkime apie tai, kas svarbiausia. ES ir už jos ribų Europa turėtų turėti tuos pačius aukštus standartus dėl to, kaip ES lėšos gali būti panaudojamos. Kalbant apie struktūrinius fondus, taikomos eksantės sąlygos tam, kad pinigai neįsiveltų į institucinius labirintus. Mes norime tų pačių principų visose ES fonduose, įskaitant ir vystomojo bendradarbiavimo pagalbą. Trečias dalykas - investuokite į žmonės praėjus dešimčiai metų po krizės mes reikalaujame, kad ES pradėtų socialinė infrastru, socialinės infrastruktūros investicijų strategiją, kad būtų skatinamas, skatinama pritaikyta parama už ES ir už jos ribų. Paramos sistema turi įtraukti visus suinteresuotus asmenys ir žmonės su negale turi imtis lyderio vaidmens, kuomet yra kuriama jų paramos sistema. Taigi, pabaigai norėčiau pasakyti, suraskime kartu galimybių kovoti su klimato kaita, bet tuo pat būdu mes sukurkime šiltesnės, labiau įtraukiančias visuomenės Europoje. Ačiū. Ačiū dabar žodis Helgai Stevens. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad 175 valstybės, kurios ratifikavo Junktinių tautų konvenciją. Turime nepamiršti, kad ne tik kaip mes Europa, bet kitos pasaulio šalis irgi yra ratifikavusios šią konvenciją reikalinga. Reikalingas tarptautinis neįgalumo alijansas. ES lygmenių mes turime Europinį neįgalumo forumą, taip pat turime tarptautinę neįgalumo vystimosi koaliciją. Turime kažką nacionaliniu, tarptautiniu lygmeniu, tačiau neturime europinių lygmenių atitikmens. Taigi mes turime siekti to bendradarbiavimo ir kol to nėra, mes turime sukurti kažkokį tai organą. Ir aš norėčiau paskatinti formą apie tai pagalvoti. Labai svarbu, kad neįgalumo temos būtų įtraukiamos į darbą. Jeigu norime kalbėtis apie tai, kaip teikti paramą, kaip žinia, ES didžiausia pagalbos teikėja pasaulyje, tačiau kur yra neįgalumo perspektyva, kur yra neįgalumo matmuo toje pagalboje, kurią mes skiriame. Taigi aš manau, atėjo laikas paremti žmonės su negale, kalbant apie vystimą ir bendradarbiavimą. Ir Europos parlamentas turi daug partnerysčių, bendrauja su kitų tautų parlamentais. Ir aš manau, kad labai svarbu įtraukti neįgalumo perspektyvą, vykdant bendradarbiavimą su kitomis vyriausybėmis aš vykstu, pavyzdžiui, į Centrinę Aziją, Kirgistaną, Kazakstaną, Tadžikistaną, Turkmenistaną. Ir tose kelionėse aš bandau kalbėti apie neįgaliųjų teisės, kaip tai yra svarbu, svarbu ir jų darbui. Ir aš neapsimetinėjau, kad mes viską žinome, bet aš manau, kad vis, visuomet yra labai pravartu dalintis patirtimi, išklausyti jų patirties ir pasiūlyti jiems šios konvencijos interpretaciją, supratimą, nes labai svarbu, kad žmonės suprastų, apie ką yra ši konvencija. Taigi aš norėčiau paraginti kolegas, vykstant į delegacijų keliones, apkalbėti kalbėti būtent ten sutinkamais žmonėmis apie konvenciją. Ačiū. Ačiū, Helga. Dabar žodis. Sotis Ksirus, Kipro neįgaliųjų organizacijų konfederacija. Dear Mr. President. Gerbama ponė pirmininkė. Iš, išskirtiniai svečiai, gerbiami kolegos. Na, nu, pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti už šią galimybę e, trumpai pasisakyti ketvirtame žmonių su negle parlamente Kipro e, žmonių su negale organizacijų konfederacijos vardu. Šiandieną norėtume atkreipti dėmesį į pagrindinį ir esminį iššūkį, su kuriuo susiduria žmonės su negale mūsų šalyje. Tai yra tai yra, kad E, atitinkama priemonė turi būti laikoma masteliu, kuriuo būtų pamatuojamas žmonėms su negalė skirtos politikos sritis. Na ir svarbiausia, reikia užtikrinti žmonių su negalė teisės visose gyvenimo srityse. Negale ir negalios ir funkcionalumo vertinimo sistema turi būti pasitelkta įvertinant e, žmonių e, teikiančių paramos, e, praaiškų paramoms gauti įvertinimą. Nes daugelis žmonių su negale E, atsiduria valstybės gerovės sistemos užrybėje. E, šis fenomenas egzistuoja ir jo mastai net ir auga toliau. Deja, tie asmenys, kurie technologijų ar jų šeimų paramos dėka gali atlikti tam tikrą veiklą, tačiau dėja tokiems žmonėms mokamos e, negalios išmokos yra mažinamos, nors žiūrint to, kad kartais jiems reikia visą parą trunkančios priežiūros ar pagalbos. Iš tikrųjų, ši situacija žemina ir negalime su ją taiksytis. Dėl mano minėtų priežasčių norime atkreipti dėmesį, kad reikalingos uh, priemonės, kurias turėtų taikyti jūsų valstybės narės. Ir ES taip pat turėtų prisidėti kaip e, Junktinių tautų negalių teisų konvencijos narė tam, kad e, būtų peržiūrėta vertinimo sistema ir ji turėtų būti pakeista. ir pasirūpinti, kad tai nepažeistų žmonių su negale teisų. Dabar turime perėti prie kito kalbėtų, nes nepavyksime suteikti žodžių visiems. Suteiksiu žodį ponui Helbert Pichleriui, jis yra Austrijos žmonių su negale tarybos narys. Atsiprašau, bet paraginsiu visus laikyti skirto kalbėjimo laiko. 175 vieta. Labai trumpai norėčiau pakomentuoti ketvirtą tikslą - švietimas ir mokymas. Švietimas, mokymas tampa vis, vis svarbiau, ypač turint galvoje, kad bu, turi būti e, numatyti planai e, Austrijos federalinė valstybėje sugrįžti prie e, specialių mokyklų ir mm, aš pats baigiau tokią mokyklą ir labai sudėtinga po to gauti aukštesnį laipsnį ir po to studi studijuoti universitetuose. Na ir dauguma tų vaikų, su kuriais aš laikiau, lankiau specialią mokyklą, e, dabar pateko į žimtumo programas, jiems mokami kišenpinigiai ir atrodo, Austrijos planai reiškia žingsnį atgal. Aš čia turiu galvoje e, darbo pasaulio, taigi reikėtų atsisakyti specialių mokytų ir siekti įtraukaus vaikų su negale mokymo. Uh, norėčiau pasveikinti šio renginio organizatorius, nes pavyko surengti puikią konferenciją su gausiu dalyvių skaičiu ir galbūt tokią konferenciją reikėtų padalinti į dvi dienas, nes tikrai gaila, jeigu yra aptariamos tokios svarbios temos, tačiau skiriama mažai laiko. Ir Ir tikrai te galiu pabaigti pasakyti, te gyvoja Europą. Very much. Labai ačiū. Dabar kalbės e, Suzana e, Šilvasi e, Autism Europa, autizmo organizacijos narė, jeigu ji dar yra salėje. Dėkuoju. Pirmininkė, ponios ir ponai, labas vakaras. Prieš 14 metų aš tapau aktyviste, nes neradau mokyklos savo vaikui, kuriam tada buvo septyni metai ir jis e, tuo metu, e, jisai yra autistas ir tikrai e, buvo sunku suvokti, kad taip yra 21-ame amžiuje Europoje. Aš pradėjau skaityti įstatymus ir siekiau jam visai kaip padėti. Dabar egzistuoja ir Europinė organizacija skirta padėti autistam autizmą turintiems žmonėms ir tarptautinė organizacija, ji gina tokių žmonių teisės ir aš žinau, kad aš ne viena, vienas iš šimto žmonių yra autistas. Tai reiškia, tokių žmonių ES yra 7 milijonai. Aš kartais galvoju, kad žmonės, e, kurie yra autistai, galbūt e, dar labiau nustumiami į šoną visuomenė negu kiti žmonės su negale. Norėčiau paklausti, kaip nacionalinės delegacijos, ar jos įtraukia žmonės turi, kenčiantiems nuo autizmo tarp, į savo narių sąrašą. Bijau, kad nėra tokių žmonių labai daug. Ir aš pamačiau, kad ne tik mano vaikas, bet ir kiti vaikai e, su autizmu yra marginalizuojami, jie negali dalyvauti švietimo sistemoje, išstumiami iš socialinio gyvenimo. Neseniai atlikti tyrimai rodo, kad daugiau negu 50 procentų tokių vaikų neina į mokyklą. Ir kitų padėtis nėra labai gerai panašus tyrimas, kai jie suauga, pan, nekokia padėtis taip pat. E, kitas tyrimas rodo, kad 66 procentai tokių žmonių neturi darbą. E, baigdama noriu pasakyti kai ką pozityvaus, labai malonu, kad turime E, dokumentų, negalių teisų konvenciją, e, darnaus vystimosi tikslus, bet rūksta gero gyvenimo ir gyvenimo priežiūros. Dėkuoju. E, dėkuoju dabar Karina Čiupina, tartautinės žmonių, jaunų žmonių su klausos negale federacijos. žmonės turintys klausos sutrikimų yra tarsi žmonės su nematoma negara. Dažnai apie juos niekas net nepagalvoja, bet tiems e, žmonėms, pirmiausia, jauniems žmonėms yra sunku e, mokyti, sunku rasti darbą ar naudotis technologijomis. Ir matome kad kokybė labai prasta e, vertimo iš kalbos į tekstą šiandieną ir daug jaunų žmonių, jeigu ne, jie neturi geros klausos ar neturi įrangos, kuri pagerintų jų klausą, susirasti darbą. Reikėtų užtikrinti, kad nemokama būtų pagalba tokia e, kad prietaisai būtų klausą pagerindantis, nemokami būtų, kurie iš tikrųjų būtų pritaikytiems žmonėms. Nes jeigu tu nesupranti, ką tau sako, tai tu gali dirbti tik tai nekvalifikuotą darbą, nežiūrint to, kiek būsi e, baigęs mokslu. Ir e, reikia e, kalbam apie technologijas, apie rehabilitacijos sritį. Mes turime teisę pasirinkti įrangą, kuri tikrai mums padėtų. Mes turime e, turėti kompensavimo sistemas veiksmingas, kad būtų pripažįstami socialiniai, ne tik mediciniai aspektai tokių jaunų žmonių gyvenime. Mes raginame Europos komisiją e, didinti investavimą į klausos prietaisus, taip pat patobulinti kompensavimo sistemas ir reikia prieinamos Erasmus programos e, projektų. Reikia, kad taryboje būtų rengiamos sesijos e, įtraukiant e, jaunus žmonės su negale. Galiausiai mes raginame ES būti lyderė įgyvenant kokybės standartus, pavyzdžiui, verčiant kalbą tekstu, rašant E, subtitrus ir e, kitus prieigos elementus stiprinant. Dėkoju dabar e, Roberts, Chris Roberts, Alzheimer Europe organizacijos narys, jeigu jis dar yra salėje. Dėkoju. Aš esu Chris Roberts. Man prieš penkerius metus buvo diagnozuota Alzheimer lyga, demencija ir kai kurie kiti negalavimai. Organizacija mūsų veikia nuo 12 metų. Demencija, Alzheimeris tai lygos, e, serga, kuriomis sergant žmonės patiria daug diskriminacijos tarptautinių lygmenių egzistuoja neįgalių teisų konvencija, kuri gina uh, tokių žmonių teisės. Bet reikia kalbėti apie tam, tikras, tam tikrą pritaikymą uh, aplinkos, kad žmonės e, kenčiantis nuo Alzheimerio ar demencijos būtų įtraukti visuomenė, ne iš jos išstumti. Reikia pagalbos, kad pavyzdžiui e, būtų galima sumažinti nerimą, e, kurį patiria žmonės sergantis tomis lygomis kasdien. Ketvirtis žmonių ligonėse, kalėjimuose kenčia nuo vienos ar kitos demencijos formos. Reikia jų gyvenimą palengvinti. E, demencija e, pripažįstama yra kaip negale, bet e, gera praktika nėra paplitusi. Reikia mokyti žmonės, skleisti informaciją. Nes dabar matome, kad viskas daroma labiau simboliškai ir nenusekliai, nes žmonės su demencija realiame gyvenime patiria labai daug diskriminavimo ir jie yra stigmatizuojami, yra labai daug nusistatymo prieš juos, bet yra taip pat, matome, kad trūksta supratimo apie demenciją ir yra tiek daug diskriminacijos dėl amžiaus, dėl lyties ir dažnai nėra jokių parei, pa, paslaugų užtikrinama, labai dažnai pik, piknaudžiaujama tų žmonių teisės yra pažeidinėjamos. Mes matome, kad kai kuriuose valstybėse narėse iš vis nėra jokių teisių. Žmonės, kurie turi demenciją, negauna, jų įstatymai visiškai neapsaugo. Teisė neapsaugo ir dažnai tų žmonių nematome. Ir labai dažnai neatsižvelgiama į žmogaus poreikius. Labai daug kas priklauso nuo uh, E, jo gerbuvis to žmogaus priklauso nuo jo amžiaus, nuo šalies, kuris jis gyvena. Ir taip pat reikėtų taikyti socialinio įgalumo e, modelį e, demenciją turintiems žmonėms. Aš norėčiau galiausiai, kad tiems, kurie liko ir išklausė mane, kad nepalikote mūsų, nieko apie mus be mūsų. Ačiū. Dabar žodis Eibė Akram, Viena minutė, prašau. Ačiū. Moterų su negale, pagyvenusi moterų su negale vardu, norėčiau pasakyti, kad yra labai svarbu, jeigu mes norime įtraukti visus į tą darbo atverkę. Tas yra įmanoma tik tuo met, jeigu yra įtraukiamos ir moterys su negale, ir jos turi užimti lyderių vaidmenį. Mes negalime jų palikti nuo šalyje. Turime pripažinti jų pajėgumus ir tai, kad jos geriau supranta, kas vyksta ir koks yra jų kūnas ir kokios yra jų teisės. Yra labai daug moterų su negale, kurios miršta kur kas anksčiau ir taip kaip ir sumažėja našta visuomeniai. Ir mes taip pat komitete, konvencijos komitete matėme tik vieną mot, moterų su negalės asociacijos atstovę. Taigi, kaip būtų galima užpildyti tą spragą. Labai svarbu, kad ir institucijose būtų darni politika. Tik tokiu būdu galėtumėme pasiekti pokyčių, įtraukdami visus suinteresuotus asmenys, ypač šalių lygmenių reikia daugiau pastangų ir taip pat reikalingas regioninis įtraukties mechanizmas. Dėkoju. Atsiprašau, kad taip trumpinu kalbėjimui skirtą laiką. Dabar žodis pirmininkui, kuris apibendrins diskusijas. Dėgo, atsiprašau, kad um, šiek tiek užtrukome ir vėluojame. kolegos, delegatai, bičiuliai, prieš tardamas keli žodžius, norėčiau paskelbti šio, prieš paskelbimą šio labai puikaus, sėkmingo rezult, e, renginio pabaigą, aš norėčiau pakviesti kolegę, kuri dirbo su savo komandos nariais tam, kad šis renginys įvyktų, ji taip pat bendradarbiavo ir su parlamento nariais Katrin. Aš manau, kad tikrai būtų priimtina ir tau tarti žodį. Ačiū už tai, kad sutikėte man žodį turiu pasakyti, kad aš puikiai suprantu, kad daug žmonių norėjo pasisakyti ir dėja negavo tokios galimybės, tai aš norėčiau Jums pasakyti, jeigu esate mūsų kalbėtojų sąraše ir Jums nebuvo suteikta galimybė pasisakyti, atsiųskite mums savo pasisakymą, mes jį paskelbsime, tam, kad visi, kurie čia dalyvavo, gautų Jūsų pasisakymo tekstą. Taigi atsiųskite tiesiogiai mums tą tekstą. Ačiū ir tikrai Jūs visi atlikote milžinišką darbą čia atvykdami ir parlamentarai, kurie padėjo delegacijoms visiems nariams, norėčiau padėkoti, kurie susitelkė ir atvyko. Aš tikrai labai tai vertinu, vertinu visų jūsų pasisakymus ir visą jūsų darbą. Dėkoju už tai. Gerbiami dalyviai, tai buvo labai sėkmingas renginys. Tai, kad 800 įvairių organizacijų su žmonių or, su negalio organizacijų atstovai visoje Europoje ir už jos ribų čia atvyko ir dalyvavo mūsų renginyje. Tai rodo, kad neįgaliųjų judėjimas Europoje yra stipresnis nei kada nors anksčiau. Taip pat tas laikotarpis, kuriame gyvename, yra sudėtingesnis nei anksčiau. Ir mums reikia surasti tinkamą pusiausvyrą. Na ir mums, mėly kolegos, tinkamą pusiausvyrą yra tai, kad turime dirbti bet vangos, kad pagerintumėme, sustiprintumėme savo organizacijas, kad jos būtų labiau įtraukios, kad pritrauktų daugiau narių, kad sukurtumėme erdvę tiems, kurie yra labiausiai nuskriausti mūsų įvairovėje, mūsų judėjimuose, kad galėtų ir jie dalyvauti, kad mūsų žodžiai taptų realybę. Atstovaujame 8 milijonams europiečių. Ir to pakaktų pasiekti rezultato, kad tie skaičiai duotų rezultatų ir kad tie skaičiai duotų rezult, reikiamų rezultatų, mums reikia padaryti tai, dėl ko sutarėme. Mes pirmiausia sutarėme dėl Europos parlamento rinkimų manifesto. Po to mes jį patvirtinome ir sutarėme, kad pradėsime kampaniją. Ir kampanija turi baigtis tuo, kad 2019 metais būtų daugiau žmonių su negale balsuojančių, daugiau žmonių su negale su balsavimo teisėmis mūsų valstybėse narėse ir daugiau narių su negale šiame parlamente. Ir ši kampanija turi būti įgyvendinama mūsų visų. tiek ES lygmenių, tiek nacionalinių lygmenių. Mes taip pat sutarėme imtis ir antros kampanijos, siekiant, kad Europos strategija dėl negalios 2020-2030 metais būtų parengta, mes e, sutarėme dėl rezoliucijos, ją patvirtinome. Mums reikalinga parama sostinėse, o mes atliksime darbą čia Briuselyje. Ranka rankon. Taip pat, ką tik sutarėme, kad ES turėtų būti pasaulinė lyderė, skatinant žmonių su negale teisės, įtraukų vystimasi, kad siektumėme tvariaus vystimosi tikslų pagal konvencijos gairias ir taip toliau. Tai reiškia, kad visa tai, dėl ko sutarėme, dabar turi būti įtraukta į mūsų darbo atvarkės. Netgi jeigu esame iš organizacijos, kuri veikia tik nedidelėme kaimelyje, vis tiek turime įtraukti tas tokią organizaciją į savo darbo atvarkę. Jeigu pakeliu į ateitį sužinosite, kad neįgalumo forumas nedaro tai, ką turi daryti, praneškite apie tai. Ir mes visuomet būsime pasirengę išklausyti, bet paskambinkite tais pavojaus varpais. Ir tai reiškia, kad yra abipusio pobūdžio sprendimas. Mes skambinsime varpeliu ir jums, jeigu to prireiks. Nenorėčiau kalbėti ilgai ir tik norėčiau pirmiausia padėkoti pirmininkui Tajaniui už jo pasiaukojimą, už jo paramą, už jo įsitraukimą nuo pat pirmosios dienos rengiant šį renginį ir ne tik už tai. Norėčiau padėkoti neįgalumo intergrupės nariams už jų didžiulį darbą, kurį jie atlieka ir kurį be jokios abejonės atliks ir ateityje. Norėčiau padėkoti tiems parlamento nariams, kurie parėmė jūs, kitus, kad galėtumėte čia atvykti. Taip pat norėčiau padėkoti parlamento tarnyboms, visiems, kurie dirbo labai efektyviai ir veiksmingai. Norėčiau padėkoti darbuotojams už tai, kad prisidėjo rengiant šį renginį. Visai neseniai vienas kolega man sakė, kad tikriausiai mums reiktų dviejų dienų Aš manau, kad apie tai galėtumėme pamastyti ateityje. Man atrodo, kad parlamentarai galėtų mums dar išskirti vieną dieną. Tokiu būdu renginys būtų veiksmingesnis ir mes galėtumėme dirbti keliose sesijose, komitetuose, ir daugiau klausimų aptarti, nes yra klausimų, kuriuos verta aptarti. Aišku, esminė žinia yra aiški. Mes sugrįšime, susit... susitarsime su politinėmis frakcijomis, kad tas renginys įvyktų per parlamento kadenciją Taigi penktasis parlamento posėdis turėtų įvykti tarp 19 ir 24 metų. Norėčiau padėkoti vertėjams, sako pirmininkas. Jų dirbo daug. Ir jų dėka bendravimas įvyko veiksmingai. Like thank... Ir aišku, norėčiau padėkoti jums visiems, kiekvienam asmeniškai, už tai, kad atvykote. Parsiveškite tą žinę į namus. Niekas be mūsų apie mus. Tai reiškia, kad tai yra galimybė palaikyti dialogą ir užtikrinti demokratinius procesus. Būkite malonūs tiems, kurie laikosi šių principų ir būkite griežti su tais, kurie jų nesilaiko. Galiausiai, kai kažkas pasakė, kad esame labai entuziastingai nusiteikę, kad daug šypsomės, aš pagalvojau, na taip, bet mes esame ir labai ryštingi. Taigi, prašau, grįžkite labai ryštingi